Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten die. Labas rytas, kolegės ir kolegos. Pradėsime posėdį. Pirmasis darbo atvarkės punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Turiu pasakyti tai, kad 18 darbo atvarkės punktas tai yra Rosi pranešimas bus nagrinėjamas e, rytoj po piet pirmojų darbo atvarkės punktų. Tvirtiname darbo atvarkę ir periname prie antrojo darbo atvarkės punkto. Pirmininko pranešimai. Turime visą vertimo režimą, išskyrus vertimą į estų kalbą. Dėl degalų kokybės direktyvos e, kol kas nesurinkome daugumos ir 89 balsavo prieš, 108, e, tai yra 89 balsavo už, 182 prieš E, neaišku, ką komisija reaguodama į tokį balsavimą pasiūlys. Rytoj po piet e, filmuos VDR televizija ir e, kovo 8 dieną 9.30 ASP 5G 3 salėje vyks seminaras, dar vienas seminaras vyks kovo 20 dieną ASP 5G2 kalbėsime apie Europos įkaito teisę ir sistemą. Gruodžio 19-20 dienos posėdžio protokolus taip pat galime tvirtinti ir pereiname prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto, tai yra pono Karl Šliuiter pranešimas. E, šiandien e, daug pranešimų turėsime išnagrinėti, jie visi beveik skirti žuvininkystės temai, O ponas Šliteris rengia pranešimą apie daugiametį Baltijos lašišų išteklių ir tos išteklius naudojančio žvejybos valdymo planą. Perdodu žodį pranešėjui. Laks är någonting som... Lašiša yra žuvų rūšis, kuri turi savo istoriją. Kai mano tevinėje prasidėjo industrializmo era, XIX e, amžiaus viduryje. E, darbuotojų e, sutartyje būdavo parašyta, kad jiems nereikės valgyti lašišos dažniau kaip šešias dienas per savaitę. E, tuo metu matėme, kad lašišų buvo tiek daug, kad lašiša buvo valgoma nuolat. Šiandien padėtis pasikeitė. Daugumoje E, Baltosios jūros vietų laši, ir su juo susijusių intakų lašišos, rūšys, e, lašišos kiekis mažėja. 90 procentų lašišos e, Švedijoje gimsta dviejose upėse Švedijos šiaurėje. Ir dabar matome, kad vis mažiau yra laš, upių, kuriuose laukinių lašišų dar išlieka. E, be lygų, be um, išteklių mažėjimo. Dabar uh, vis dažniau uh, pastebimas uh, vandens panaudojimas kitam tikslui, uh, kuris trukdo tokioms žuvims veistis. Ir uh, vandens elektrinių uh, savininkai dabar pradėjo galvoti, kad lašišas reikia perkelti į kitas e, gyvenamasias vietas, bet problema yra ta, kad lašišos yra genetiškai e, labai varijuojančios ir jos paprastai prisitaiko pagal kiekvieną teritoriją. Ir jeigu lašišos e, tam tikri ištekliai yra perkeliami į kitą gyvenamąją vietą, tai pasikeičia jų genetinės gyvenamoji vieta. E, šiandien ir tada jau laukinės lašišos neretai tampa dirbtinai auginamomis lašišomis. E, dirbtinai auginančios lašišos e, nebėra tokios, kokios jos buvo savo natūralioje aplinkoje. Rezultatas todėl yra toks, kad mes nebežinome, ar sugebėsime išlaikyti lašišas ir veisti jas tose natūraliuose aplinkose, ar pradėsime kultūriniu būdu jas auginti. Todėl aš savo nuomonėje ir siūlau, e, kad mes e, turėtume uždrausti žvėjojimą atviroje jūroje, nes dabar susidarė tiesiog absurdiška situacija kai e, mes e, dabar perkeliame lašišas iš vienos vietos į kitą, tai tos lašišos yra auginamos e, tarsi kultūriniu būdu. Ir po to tos lašišos yra išleidžiamos į laisvą, jų, laisvai į jūrą ir tada prasideda jų žvejyba, jų medžioklė tarsi. Todėl, man atrodo, būtų kur kas e, racionaliau, jeigu mes e, sulaik, gautume tą žuvis netoli tų upių, kuriuose jos veisėsi. Ir tada žvėjai nebegalės e, plaukti po visą Baltijos jūrą ir ieškoti ir sunaikinti natūralių lašišų buveinių ir tų rūšių, kurios yra retesnės. Ir be to tada e, jų kultūrinis auginimas būtų lengvesnis. Mano pasiūlyme yra kalbama apie ilgą pereinamąjį laikotarpį. Matėme, kad tokias pasiūlymas e, nebuvo naudingas, nes iš esmės e, tokiu būdu tik lašišų ištekliai sumažėjo, bet e, Aš siūlau, kad mes pradėtume tam tikrą rehabilitacinį planą, kad mes atkurtume laukinių lašišų išteklius, nes jos yra labai svarbios. Mes e, turime e, auginti tokią genetišką variaciją lašišų, kuri būtų artimiausia natūralise vandenyse augančioms rūšims. Mes turėtume panaudoti savo išteklius kur kas efektyviau. Taigi, iš esmės aš savo e, nuomonėje tą norėjau pasakyti. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad reikia geriau e, atsiskaityti. E, iš dalies yra sakoma, kad pusė e, dabar suganamos lašišos yra e, perkeltos į kitas gyvenamasias vietas. Ir, ir e, dar galime pasakyti, kad ekonomiškai yra e, labai svarbi rekreacinė žvejyba. E, tokiu būdu e, turbūt e, reikėtų skatinti tą rekreacinę žvejybą, tačiau reikia geriau atsiskaityti apie sugadomų žuvų kiekius, nes dabar e, matome, kad yra e, tarsi išskaičiuojama taip sugaunama lašiša iš nacionalinių kvotų. Jeigu gautume tokią informaciją, būtų geresnis vaizdas. Taigi aš peržiūrėjau komisijos pasiūlymą, patikiau daug pakeitimų ir galiu pasakyti, kad e, jeigu mes dabar kultūriškai išauginame žuvis ir paskui jas paleidžiame laisvai į jūrą, tai yra tik tai mūsų e, išteklių ir pinigų švaistimas. Žuvis turėtų būti sužvėjojamos ten, kur jos e, yra užauginamos. Taigi toks yra mano pasiūlymas. Ačiū. Ačiū. Dabar Kristoferis Fjellneris, o tada Justas Paleckis. Tada mane, kolegė mane. O tada Ana Rosbach, EKR frakcijos vardu ir kolegė Ferreira. O dabar žodis Kristofui Fjellneriui. Labai ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju Karlu Šliteriui. Visų pirma, kyla klausimas, ar mes galime drausti lašišų žvejybą E, tam, tikromis, tam tikrais tinklais. E, visai gali būti, kad dabar mes e, turime galvoti apie ūdomis sugaunamų žuvų skaičius. Jeigu mes pagalvojame, kiek problemų iškyla žuvims Baltijos jūroje, tai turime suprasti, kad ten problemų yra daugybė ir apli, skirtingų aplinkybių yra skirtingose Baltijos jūros vietose. Kaip e, ką, ką tik sakė ponas Šliuteris, e, skir, yra daug genetinių lašišų populiacijų. Aš ką tik skaičiau, kad skirtingose Baltijos jūros e, dalyse ir skirtingose upėse yra kitokios lašišų rūšis. Ir aš manau, kad reikėtų tam tikro atkūrimo plano kiekvienam genetiniam fondui. Uh, E, kai kalbame apie lašišų skirtingas rūšis. Negalime taikyti vienodo modelio mūsų darbe. Apie tai mes turėtume galvoti. Ar mes iš tiesų sukursime planą, kuris draus mišrę žvejybą atviroje jūroje, visoje Baltijos jūroje, ar mes sugeb... nesižvelgsime į skirtingus migracinius rūtus ir panašiai. Ar galvosime apie tai. Kitas dalykas, aš manau, kad tu teisingai pastebėjai. Dažniausiai, kai kalbame apie e, sugaunamos žuvies e, ne neatsiskaitimą apie sugaunamą žuvį, nepateikiamas ataskaitas. E, dažniausiai turim galvoti apie tą rekreacinę žvejybą. Ir e, sugaunamos tokiu būdu žuvies e, vertė turėtų būti įve, nustatoma, nes ten dažnai yra sugaunama daug brangios žuvies. Be to, tai sudaro didelę dalį žuvų, sugaunamo žuvies kiekio. Ir tą turime pasakyti ne tik apie lašišą, kuri suganoma rekreaciniu būdu, nes lašiša yra labai vertinga ir įdomi, bet tai nėra pagrindinė problema, tai yra tik tai problemos dalis. Galbūt realioji problema yra e, lašiša e, kaip e, patraukli rekreaciniai žvejybai rūšis. Aš manau, kad apie tai turėtum galvoti. Manau, kad būtų labai sunku e, šią nuomonę dabar galutinai sutvarkyti. E, nes komisijos pateiktas pasiūlymas e, pateikia vieną sprendimą visoms skirtingoms lašišų rūšims. Bet galbūt reikėtų šiek tiek konkrečiau kalbėti ir pateikti skirtingus sprendimus skirtingoms problemams ir ne tik galvoti apie rekreacinę žvejybą. Aš nežinau, galbūt reikėtų apie tai pagalvoti ir prie šios problemos sugrįžti. Vielen Dank, Christopher Fjellner. Ačiū labai, Kristofer Vilner. SRD frakcijos vardu kolegė Paleckis. Ačiū, ponė pirmininkė. SRD frakcijos vardu norėčiau palankiai vertinti komisijos planą dėl daugiamečių laukinių lašišų populiacijų išteklių. Šis pasiūlymas pakeis e, lašišų žvejybos praktiką, taip pat padės valstybėms narėms užtikrinti tvarę žvejybą, biologinės įvairovės išlaikymą. Noriu padėkoti ponui Šlyteriai už jo pateiktus pakeitimus, didžiai daliai jų pritariu, tačiau kiek abejoju dėl galimybės uždrausti žvejybą jūroje, atviroje jūroje. Manau, kad kai kurių valstybių žvejybos praktika nuo to nukentės, kalbu apie Baltijos valstybių žvejybą. Todėl aš pateiksiu pakeitimą, e, kuriame bus numatyti numatyta tai, kad aplinkosaugos aspektai ir žvejybos poreikiai kiekvienoje valstybė narėje turi e, būti tinkamai subalansuoti, siekiant, kad um, Baltijos lašišų žvejybo išliktų tvari ir ateityje. Uh, Bendras leidžiamas užvejoti kiekis turi būti aptartas, užtikrinant tinkamą įgyvendinimą, o siekiant e, užtikrinti, kad žvejyba būtų tvari, reikia išklausyti suinteresuotas šalis ir patobulinti esamą praktiką. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu kolegiai Maner. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų, labai aišku ir išsamų pranešimą šią temą. Kaip jau sakiau daugelį kartų anksčiau, Baltijos jūros laukinių lašišų populiacija susiduria tikrai su didelė rizika, kaip jau sakė pranešėjas. Todėl Baltijos jūros apsaugos taryba taip pat labai nerimauja dėl to. Taip pat jaunų lašišų populiacija jūroje sumažėjo, tai buvo aiškiai įrodyta ir tai aiškiai padarys poveikį lašišų ateities populiacijoms. Tai yra aiškus ženklas, rodantis, kad Baltijos jūros politika neveikia per pastaruosius metus, dėl to mums reikia įvesti naujas priemonės. Ir todėl komisijos pasiūlymas tikrai yra sveikintinas ir geras. Mums reikia veiksmingesnės lašišų populiacijų valdymo politikos. Uh, Taigi norėčiau padėkoti mūsų pranešėjų iš literių už tokį puikų pranešimą. Pranešėjas siūlo komisijai žengti dar toliau savo pasiūlyme. Ir manau, jog tai yra puikus atspirties taškas mūsų diskusijoms. Sakyčiau, jog daugiausia problemų kelia mišri žvejyba pagrindinėje Baltijos jūros dalyje, kadangi negalima atskirti skirtingų jūrų baseinų vienų nuo kitų. Ir tokia mišri žvejyba dažnai daro poveikį labai silpnoms lašišų populiacijoms, kaip jau sakė pranešėjas. Taigi, mano nuomonė, reikėtų atkreipti dėmesį į konkrečią žvejybą deltų teritorijose, o netelkti didžiausio dėmesio į mišrę žvejybą atviroje jūroje. žvejybos mažinimas būtų pats geriausias būdas siekiant atkurti populiacijas. Tačiau, žinoma, mums reikia tokių labai ilgų pereinamųjų laikotarpių, kaip ir siūlo pranešėjas, tam, kad per daug tai nepadarytų poveikio žmonių gyvenimams, kurie užsima šią sritimį. Taip pat turėtume atkreipti dėmesį ir į lašišų veisimą. Tai nėra lengvas klausimas, nebūtų lengva uždrausti tai, jeigu mes pradėsime riboti lašišų ūkius, lašišų veisimą, mes turėsime įvesti tolesnės priemonės šioje srityje. Tačiau, kaip jau sakiau, galiu tikrai pritarti pranešėjo patiktiems pranešimams, manau, jog jie eina tinkama kryptimi. Dėkoju. Labai ačiū, kolegė Manara. Konservatorių frakcijos vardu Ana Rosbach. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat esu kilusi iš žvejybinės tautos prie Baltijos jūros ir man taip pat kelia nerima e, žuvų ištekliai ir tolesnės galimybės žvejoti atviroje jūroje. Mes turime atkreipti dėmesį į vietos bendruomenės. Jeigu praras jos galimybę žvejoti atviroje jūroje, nebus gerai, todėl aš negaliu sutikti su pranešėju. Daugelis valstybių esančių prie Baltijos jūros, mano jau būtų neįmanoma uždrausti žvejybos atviroje jūroje. Todėl tikrai turėčiau e, panagrinėti šį klausimą ir išsameu, tačiau turiu pasakyti tik tiek, jog mes negalime tam pritarti. Žinoma, negalime leisti žvejoti lašišų, kol jos neršia, kol jos dar yra su ikrais. Tai turėtų būti draudžiamas žvejoti laikotarpis, būtent tuo metu. Tačiau, be to, mes manome, jog būtų labai svarbu pasižiūrėti, na, mes sutinkame su panešėju apie tai, jog didžiulę problemą kelia tai, jog yra nepranešama daug apie tam tikrų žuvų sugavimus, nors aš ir pati esu iš žvejybinės šeimos kilusi ir tą suprantu. Žinoma, jog dažnai yra neteisingai pranešama apie sugaunamas rušis, dėl to kyla rizika, jog nebus laikomasi nustatytų kvotų ir nebus įmanoma atkurti žuvų išteklių. Taip pat sutinku su tuo, jog reikėtų įtraukti nekomercinės žvejybos klausimą Pone Šliuterį, jūsų, su jūsų pranešimu didžiaja dalimi galiu sutikti, tačiau tikrai negaliu pritarti tam, jog reikėtų uždrausti žvejoti lašišas Baltijos jūroje. Ačiū pirmininkė. Ačiū, Ana Rosbach. Dabar žodis suteikiamas satuasi. Ačiū pirmininkė, Norėčiau padėkoti Karlui Šliuteriui už puikų pranešimą. Manau, jog jis yra labai svarbus. Jis tikrai neveltui pastebėjo, kad būtina nustatyti veiksmingą žvejybos būdą. Taip pat Erika Maner atkreipė dėmesį į tai, jog iš tikrųjų Baltijos jūroje nėra vienodų lašišų išteklių. Kiekviena lašiša turi savo pačios genetinę populaciją ir savo išteklius. Mano nuomonė, tai yra labai svarbus klausimas. Tai yra biologinis faktas. Ir tuo remdamiesi mes tikrai turėtume pamėginti pradėti apsaugoti konkrečių upių, konkrečias genetinės populacijas. Ir aš tikrai negaliu suprasti, uh, koks galėtų būti kitas logiškas būdas pradėti žvejoti daugiausia upėse, o ne atviroje jūroje. Kitas dalykas, kurio mano kolegos dar nepastebėjo, yra tai, jog turime tokių upių, kuriuose anksčiau veisėsi lašišos ir potencialiai ten ir vėl galėtų sugrįžti lašišos ir jos galėtų tapti daug lašišų turinčiomis upėmis. Pavyzdžiui, didžiausia tokia upė Suomijoje yra Kemijuki. Ir manau, jog anksčiau tai buvo pati svarbiausia, e, daugiausia lašišų turinti upė, tačiau prieš antrąjį pasaulinį karą e, migruojančioms žuvims tapo nebeįmanoma plaukti šią upę dėl to, kad buvo pastatyta užtvanka. Man atrodo, kad šiais laikais tai būtų tikrai e, tinkamos priemonės, kurių turėtume imtis, o antraip mes negalėsime patobulinti bendrosios žuvininkystės politikos ir išspręsti šios problemos. Norėčiau, kad suvoktume tai, kad priemonės, kurios leistų migruoti neršiančioms lašišoms, upėmis, kurios šiuo metu yra užtvanktos, būtų labai svarbios. Manau, jog hidroelektrinių užtvankas turėtų būti privalu sutvarkyti tam, kad Na, žinoma, mes negalime sugražinti tų lašišų e, išteklių, kurie jau išnyko, tačiau mes bent jau turime apsaugoti kitas populiacijas. Kalbant apie tos žmonės, kurių pragyvenimo šaltinis yra uh, šis verslas, puikiai suprantu juos, tačiau taip pat suprantu ir tai, jog jeigu mes norime apsaugoti konkrečiose upėse besiveikiančias konkrečias lašišų populiacijas, turime išsamei pagerinti padėtį Baltijos jūroje ir sugražinti e, šį turtą, šias lašišas. Antraip mes nebegalėsime žvejoti net ir pačioje jūroje. Ačiū. Und... Ačiū, Sato Hasi. Kalbėtojų sąrašas išsisėmė, todėl noriu suteikti e, žodį komisijos atstovams. Labas rytas. Dėkoju pranešėjams už tokį puikų e, dokumentą. Galiu pasakyti, kad jis e, E, iš esmės atspindi mūsų pagrindinės tikslus. Ir šiame plane yra siekiama būtent išsaugoti e, išteklius. Ir tokiu būdu jis turėtų užtikrinti lašišų išteklių e, tvarų ir subalansuotą naudojimą. Taigi mes galėtume pritarti didžiai daliai pakeitimų, kurie buvo pateikti nuomonės autoriaus Be abejo, mes teikdami savo pasiūlymą atsižvelgėme ir į pagrindinius e, mokslininkų atradimus, pagrindinės mokslininkų išvadas. Ir kai kurie e, momentai, kurie jau šiandien per diskusiją buvo paminėti, e, buvo įtraukti, pavyzdžiui, ekonominiai padariniai kai kurių pasiūlymų Nuomonės autorius uh, atsispiria, tarsi pasiremia komisijos pateiktais pasiūlymais, uh, pirmiausia apibrėždama savo tikslus, bet tuo pačiu metu mes stebėjome uh, ko, pasiūlymus, kuriuos pateikė mokslininkų bendruomenė dėl rekreacinės žvejybos. Ir čia mes teikiame kontrolės priemonės, kuriomis visų pirma buvo siekiama e, įvertinti rekreacinę mm, žvejybą kaip e, ekonominę naudą turinčią veiklą. Žinoma, visi e, pasiūlymai su tuo susiję leis užtikrinti rekreacinės žvejybos optimalią kontrolę. Mes tokius pasiūlymus remiame ir jau savo projekte mes bandėme atsižvelgti į visus pagrindinius elementus, kurie leistų išsaugoti žuvų išteklius, užtikrinti tvarę žvejybą ir atsižvelgti į pagrindinius, pagrindinės mokslininkų išvadas. Taip pat stengiamės apriboti, kiek tik tai įmanoma, e, ekonominius padarinius teikdami savo pasiūlymus. Taigi iš esmės tiek aš galiu pasakyti iš komisijos pusės. Labai ačiū ponia Montesi. O baigiant, suteiksiu vėlgi žodį pranešėjui. Aš irgi noriu padėkoti komisijai už tai, kad mes galvojame panašiai ir aš savo pasiūlymę šiek tiek toliau nainu negu jūs. Tačiau mes einam tą pačią kryptimį ir stengiamės užtikrinti, kad laukinių lašišų e, būtų kiek įmanoma daugiau Baltijos jūros baseine. Ir e, dėl pasiūlymo nutraukti e, žvejybą atviroje jūroje kilo daugiausia ginčių, bet aš manau, kad būtų klaida, jeigu mes tą traktuotume kaip ekonominę žalą. Priešingai tai atneštų ekonominės naudos. Visoje Europoje yra kalbama apie ekonomikos augimo skatinimą, apie tvaro ekonomikos augimą skatinimą. Galima sakyti, kad tai yra utopija, bet kai mes kalbam apie tvarę žvejybą, mes turim suprasti, kad žuvis paliktos ramybėje gali 50 procentų savo, iš, jų ištekliai gali 50 procentų išaukti. Ekonomikoje galim tik pasvajoti apie tokius skaičius. Ir jeigu mes nutrauksim žvejybą atviroje jūroje, tai, tai reikš investiciją. E, neefektyvu yra tai daryti. Niekur pasaulyje turbūt nėra leidžiama retesnių rūšių e, žvejoti atvirose jūrose. Visada tai yra daroma upėse, siauresniuose vandens telkiniuose. Tai ir kūra taupo, ir energija taupo, ir tai yra žymiai pigiau. Ir e, aš savo pasiūlyme remiuosi tą mintimi, kad mes e, pritartume komisijos pateiktiems tikslams, mes e, turime atkurti žuvų išteklius. Mes e, turime įgyvendinti savo tikslus, nes kitaip ir komisijos iškeltos ambicijos, ir mano ambicijos bus tik tai tušti žodžiai. Mano pasiūlymas nutraukti žvejybą atviroje jūroje yra susijęs su tuo, kad mes turime išaug, iš, padidinti žvejybą upėse. Ir galvojant iš ekologinės pusės ir ekonominės pusės, tai atneš naudos visiems ir paprastiems žvėjams, ir rekreaciniams žvėjams, ir pačiai ekonomikai bendrai. Ir tada mes galbūt galėsim e, išteklius atkurti 50 ar 80 procentų, jeigu mes nenutrauksime atviros e, jūros žvejybos, tai mūsų kalbėjimas bus tik tušti žodžiai. E, žvejyba atvirai jūroje yra nenaudinga, nes mes turim pakankamai žuvų šalia savo gyvenamųjų vietų upėse. E, Ir e, profesionalių žvėjų ir rekreacinių žvėjų tikslasgi yra turėti kuo daugiau žuvies. E, mano tikslas taip pat yra užtikrinti geriausias e, e, informacijos surinkimą, ataskaitų suteikimą ir užtikrinti, kad būtų atsiskaitoma ir už rekreacinę žvejybę. Aš nieko kito iš komisijos nereikalauju, aš tik tai siūlau, kad būtų padidintas uh, um, kiekis dėl to, E, kiek žuvų yra, e, kiekis žuvų, kurios e, sugrįžta į upes. Jeigu mes to nepadarysim, nieko nepasieksim. Mes žinome, kad dviejose upėse Švedijoje 90 procentų visų lašišų yra susitelkę. O dvi upės, kuriuose yra hidroelektrinės pastatytos, turbūt sukaupia likusią dalį tų lašišų. Aš nesakau, kad mes turime mažinti hidroelektrinių kiekius, bet e, mes turime e, tvarkyti tas upes, e, kuriuose lašiša susikoncentravusi yra. Todėl aš labai nu, tikiuosi, kad bus pasiektas geras kompromisas dėl atsiskaitimo, dėl ataskaitų tenkimo. Aš negirdėjau jokio komentaro dėl savo pasiūlymo uh, kad būtų e, e, nustatytas vienodas žuvies e, sugaunamos dydis, lašišų jūrinių pėtakių dydis 65 cm. Niekas apie tai nekomentavo, aš tikiuosi, kad vėliau apie tai bus kalbama. Bet aš jaučiu, kad yra noras pratesti komisijos policijos svarstymą, kad yra uh, noras e, padidinti tą e, žuvų e, atkūrimo sustiprinti tą žuvų išteklių atkūrimo planą ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu komitete sugebėsime rasti gerą sprendimą. Ačiū. Dar kartą galbūt suteiksiu žodį komisijai, kad jis reaguotų į pateiktą pranešėjo klausimą. Aišku, dirbant sausumoje yra laikomasi tam tikrų mažiausių standartų, būtiniausių reikalavimų ir gal komisija atsakytų, kaip tai daroma jūroje. Ačiū. Taip mes atsižvelgsime į šį pakeitimą dėl mažiausio leidžiamų iškratų lašišų ir jūrinių pėdakų jų dydžio. Mes svarstome tai. Mums vis labiau susidaro įspūdis, kad mažiausias leidžiamas dydis taip pat e, didina išmetamų į jūrą e, žuvų skaičių. Todėl mums atrodo, jog tai reikia dabar labiau panalizuoti. Manau, jog jūsų pasiūlymas būtų geras nustatyti mažiausią leidžiamą iškrauti lašišų ir jūrinių upėtakių dydį. Būtent abiems nustatyti tokį patį dydį. Tačiau, žinoma, tai gali sukelti ir netokį įspūdį. Manome, kad jei būtų padidintas toks mažiausias leidžiamas iškrauti dydis, tai didintų išmetamų žuvų kiekį. Iš tikrųjų, mažiausias leidžiamas dydis yra geras kriterijus, kurį galėtume naudoti savo politikoje. Taigi mes esame atviri, tai analizuosime, tačiau šiuo metu manome, kad mažiausias leidžiamas iškrauti žuvų dydis veda prie išmetamų į jūrą žuvų kiekių. Ir tai nepadės atkurti lašišų išteklių. Ačiū. Ačiū. Debatai šią temą baigiami. Kas nori prisidėti prie pranešimų, galite pateikti pakeitimus. Pakeitimo pateikimo terminas yra kovo 27 diena. Envi komitete balandžio 25 dieną bus balsuojama dėl šio pranešimo, o Liepos mėnesį Strasbūrę balsuosime plenarinėje sesijoje. Perėsime prie penktojo darbo atvarkės punkto bendra žavininkystės politika. Tai yra labai svarbi teisėkoros iniciatyva aplinkos Komitetas taip pat gali tarti savo svarų žodį, kaip reikėtų formuoti bendrą žavinkystės politiką. Šio pranešimo pranešėjas yra Krisdeivis, jam ir suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdamas pristatyti savo pasiūlymus ir pakeitimus, kuriais bus siekiama gerinti bendrą žankystės politiką. Būdamas Junktinės karalystės politikų, aš turiu pasakyti, kad 17 Škotijos laivų buvo nustatyta, kad sukčiavo ir viršijo kvotas aštuonerius metus sugaudami daugiau nei buvo leista. Tai buvo pasiturinti žmonės, kurie buvo gopšus. Jie sukėlė grėsmę žuvų ištekliams, nesilaikydami nustatytų sąlygų. Taip pat jie pakenkė ir e, didžiausio Junktinės karalystės reputacijai, nes e, mes reikalavome laikytis taisyklių, tačiau patys jų nesilaikome. Padaryta žala yra paskirta bauda buvo milijonas eurų. E, Pone pirmininkė, e, labai e, svarbu yra susitarti dėl bendrų standartų, siekiant išlaikyti žuvų išteklius ir parlamentas pirmą kartą istorijoje prisideda prie bendros teisėjų kuros. Nors atsakingas komitetas yra um, žuvininkystės komitetas, tačiau mūsų komitetas taip pat gali suvaidinti svarbu vaidmenį, skatintamas kolegas įgyvendinti svarbiausias reformas. Uh, Atsakingas komisijos narys parašė, kad 91 procentas visų žuvų išteklių nebus tausiai žvejojamas, jei ir toliau tęsime tą praktiką. Per daug laivų pagauna per daug žuvies. Tai reikia keisti. Kiekvienais metais e, gruodžio mėnesį susitinka suinteresuotos šalis, tačiau e, metai iš metų yra ignoruojami moksliniai pas, e, pasiekimai, tiesiog susimokamos baudos, daug žuvies yra importuojama, o žuvininkystė sektorius iš esmės yra nepelningas ir išgyvena tik iš remiamų subsidijų. Tuo tarpu galbūt viskas iki šiol buvo tobula, kol nebuvo sukurta bendra žuvininkystės politika. Ir mano e, šalis 16 amžiuje pasiekė, 17 amžiuje pasiekė piką. Tuo tarpu, kai prisijungėme prie ES ir pasirašėme e, ties bendraja žininkystės politika, e, žvejybos veikla e, Junktinėje karalystėje suprastėjo. Tačiau dabar situacija yra e, stabili ir kai kuriuose srityse galima pasidžiaugti net sėkme. Pavyzdžiui, Atlante ir atsikuria silkių ištekliai, Baltijos jūroje menkių ištekliai ir kai kur ta žvejyba yra tikrai tvari, tai yra įspūdingi skaičiai. Tačiau dar daug yra ką reikia keisti ir komisija ir siekia keisti kai kurias rytis. Reikia e, parengti ilgalaikio valdymo planą, kuris būtų paremtas moksliniais pasiekimais, siekiant iki 2015 metų užtikrinti tvarius žuvų išteklius. Reikia keisti komercinės žvejybos įpročius. 80 procentų visos žuvies yra negyva išmetama už borto. Tai yra bloga praktika. Komisija siekia sumažinti gamybos pajėgumus, reikalauja iš valstybių narių sudaryti tinkamas žvejybos koncesijas Naujoje Zelandijoje, Austrijoje, Junktinėse Amerikos valstijose yra e, imamasi veiksmų, tačiau nebūtinai remiamasi Briuselio rekomendacijomis. Tuo tarpu mūsų e, teisėkuros aktai galbūt yra nepakankami. Komisija taip pat nori skatinti akvakultūros išlaikymą. Yra daug pasiūlymų, kur siekiama įdėkti aukštesnius e, kokybės standartus laivams žvejojantiems atviroje jūroje. E, ketinama sumažinti subsidijas ir kaip audito rūmų ataskaita, e, ataskaitoje pabrėžiama, pabrėžiama sumažėjo pagaunamos žuvies kiekis kiekis. Ir vietoj to, kad būtų galima pagelbėti žvėjams, to nedaroma. Aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti žuvų išteklių atkūrimui. Aš pateikiau daugiau nei šimtą pasiūlymų ir jais yra siekiama patobulinti komisijos pasiūlymą, užpildyti kai kurias spragas Ir tikiuosi, kad komisija mano pakeitimams pritars. Taip pat reikia siekti e, padėti e, mūsų žvėjams, užtikrinti sveikus, e, tvarius žuvų išteklius, taip pat reikia numatyti ir e, būtiniausius standartus, užtikrinančius, e, kad ištekliai neišnyks ir didelis kiekis žuvies nebus išmetamas, žuvies neišmirs. Daugelis nori didelių žuvų. Už vakar mūsų komisijos narys nacionalinių parlamentų nariams pabrėžė, e, kad didėja mažų žuvų rinka. E, reikia leisti žuvims užaukti ir prieš E, pagaunant žuvis reikia leisti žuvims nerišti, kad jos daugintųsi. Aš nemanau, kad reikėtų uždrausti komercinę žvejybą, tiesiog leiskime žuvims grįžti į jūrą ir natūraliai daugintis. Taip pat reikėtų uždrausti išmesti e, sužvejotą žuvį už borto. Žvėjai dažnai pasako, kad jie galbūt norėtų neišmesti sugautos e, nestandartinės žuvies, tačiau tai padaryti yra sunku. E, tačiau mes turime kalbėti apie tinkamesnius tinklus žvejybai. Taip pat reikalingi moksliniai tyrimai, kurie padėtų parengti tinkamus ilgalaikius valdymo planus. E, da, jau keletą metų buvo ketinama parengti tokius planus, tačiau taip ir nepadaryta, o valstybės narės yra tiesiog nubaudžiamos už neveiklumą. Uh, Mes turėtume tarti paskutinį žodį tvirtinant bet kokį ilgalaikį valdymo planą, tačiau Lisabonos sutartis daug galių suteikia tarybai. Taigi e, svarbiausias klausimas yra, kaip įtikinti ministrus e, savo e, rekomendacijų teisumu. Aš pateikiau keletą rekomendacijų ir šioje srityje. E, dėl perleidžiamųjų žvejybos koncesijų. Pone pirmininkė, nepavyks sukurti vienos schemos. Bus 27 skirtingos žvejybos schemos ir kiekvienoje iš jų bus bandoma apginti nacionalinius interesus. Jei mes norime užtikrinti mm, smulkiosios žvejybos išlaikymą, Ir jei norime e, išvengti, kad būtų sukoncentruota visa žvejyba nedaugelio rankose, tai perleidžiamos žvejybos koncesijos yra įmanomos, jei tam pritars ir vyriausybės. Aš pateikiau keletą apribojimų, kuriuos e, gali nustatyti vyriausybės. Tačiau e, vyriausybėms labai paprasta kartais e, neprisimti atsakomybės ir vietoj to apkaltinti Briuselį. Didžiausias tausus leidžiamas sužvejoti kiekis yra svarbi priemonė, tačiau um, didžiausią problemą kelia kelia tai, kad ne visi yra pasirengę įgyvendinti perleidžiamosios žvejybos koncesijos susitarimus. 70 procentų visos žvejybos vyksta kaip smulki žvejyba ir um, Daugelis priemonių yra valstybių narių rankose, nes būtent jos nustato kvotas. Mano valstybės patirtis čia yra skurdi. E, aš neseniai sužinojau, kad mano šalis tik 4 procentus visų kvotų skiria smulkiai žvejybai, tuo tarpu Švedijoje šis skaičius yra didesnis - 20 procentų. E, manau, kad visa e, žuvininkystės politika turėtų būti skaidri ir atvira ir e, aš pateikiau ir atitinkamus pakeitimus. Kiekvienas sako, kad pageidauja tausios žvejybos, tačiau praktikoje komisija susiduria su stipria opozicija. Daugelis valstybių narių turi laikyti, nori laikytis įprastos praktikos, vyriausybės taip, taip pat. Ir kartais galbūt juos reikės tiesiog priversti tausiai žvejoti. Uh, Aš manau, kad mano valstybė reikės radikalių reformų, kad keistosi žvejybos politika. Lengva yra kritikuoti, tačiau dabar yra laikas priimti sprendimus ir e, jei pasiūlymai netinka, reikia numatyti specifines alternatyvas. Norime patraukti savo pusentas valstybės nares, kurioms galbūt žvejyba nėra tokia aktuali. Aš čia žiūriu į Zėberį. Austrija galbūt neturi tokios gilios žvejybos praktikos tradicijų, tačiau mes visi e, mėgstame valgyti žuvį, todėl negalime tęsti tos praktikos, kuri yra. Jei nebebus žuvų, tai neliks ir žvejybos. Turime pamiršti trumpalaikius tikslus, atkreipti dėmesį į mokslinius tyrimus ir ieškoti ilgalaikių sprendimų. E, tik tokiu atveju mūsų e, jūra bus sveika ir bus daug žuvies, kurias galėsime žvejoti ir valgyti. Ačiū apsisprendimo laikas atėjo, turime aptarti, kokį sprendimą priimsime, o dabar EPP frakcijos vardu Kristoferis Fielner, o tada Linda McKeven SND frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Krisui. Na, Krisas Deivisas man susidaro įspūdis, kad jis e, yra gana dramatiškas, e, kalba ekstremaliai, yra linkęs hiperbolizuoti, tačiau šį kartą jam pavyko. Aš dalyvavau daugelį ankstesnių diskusijų ir girdėjau jo pasisakymus, tačiau man labai malonu, kad jūs būtent rengėte e, šį pranešimą šiame komitete. Uh, Na, man susidaro toks įspūdis, kad jeigu šį kartą mums nepavyks, mes neturėsime antro šanso. Ir Europos komisijos narys atsakingas už žuvininkystę sako, jog 91 procentas žuvų išteklių per 10 metų e, žus, jeigu mums nepa, nepavyks. Taigi jūs e, paimite E, pavyzdį, kalbėdamas apie menkės, menkių rūšį Baltijos jūroje. Prieš tai buvo sakyta, jog reikėtų uždrausti žvėjoti menkės Baltijos jūroje, nes buvo bijomasi, kad jos išnyks. Tačiau šiuo metu matome, kad pilietinė visuomenė mato, jog ši žuvų rušis yra tvari ir tai yra tinkamos politikos, tinkamo valdymo rezultatas. Todėl netgi ir uh, Šioje dramatiškoje padėtyje turiu vilties. Turiu vilties, kadangi manau, jog mums pavyks atnešti pokyčių. Ir manau, jog pats geriausias dalykas, kurį galėtų padaryti šis komitetas, yra pritarti komisijos nario ir komisijos iniciatyvai. Nes manau, jog, kalbant plačia prasme, ši politika eina tinkama kryptimi. Ir manau, kad jūsų pakeitimams galėčiau iš esmės pritarti. Norėčiau susikoncentruoti ties keletų dalykų. Pirmiausia, kalbant apie regioninius dalykus. Na, tai yra susiję su įvairiais techniniais klausimais, teisiniais aspektais, tačiau manau, jog yra tikrai labai svarbu padidinti šios politikos legitimumą tam, kad joje dalyvaujantis asmenys žinotų, kad ši politika yra tobulinama tokiu būdu, kuris prisitaiko prie jų realybės. Uh, Antraip negalėsime įgyvendinti tokios politikos, žmonės nesilaikys taisyklių. Taigi manau, jog regionalizavimas yra esminis dalykas. Kitas dalykas - perleidžiamusios žvejybos koncesijos. Manau, jog tai yra sveikintina, kad valstybės narės e, privalėtų tai įgyvendinti. Tačiau svarbu dar, kokiu būdu jos tai gyvendins. Tačiau mes turime užtikrinti, kad tai veiktų. Uh, Turėjome daugybę programų, kuriamis būtų atsisakoma tam tikrų žvejybinių laivų ir panašiai. Tačiau matėme, kad vėliau teko skirti vis daugiau subsidijų ir ši pramonės šaka tapo per daug subsidijuojama. Ir matėme, kad perleidžiamosios žvejybos koncesijos buvo pats, pati veiksmingiausia priemonė. Ir beveik visos problemos, su kuriamis susidurėme aplinkosaugos srityje, uh, E, rodo, kad žmonės e, nepaiso tų dalykų, kurie jiems nepriklauso, ar tai būtų oras, e, vanduo ir panašiai. Tačiau jeigu žmonėms tai priklausytų, jie, jeigu jie galėtų tai pardavinėti, manau, jog pavyktų pagerinti padėtį. Jūs sakėte Austriją, tačiau man atrodo, jūs turėjote omenyje Australiją, kalbėdamas apie perleidžiamasis žvejybos koncepcijas. Manau, jog tai veiktų ir kitur. Mes taip pat turėtume panalizuoti mūsų susitarimus su trečiosiomis šalimis žuvininkystės srityje. Matome, kad jie pagerino padėtį, tačiau esminės dalykas yra tai, kad Europos žvėjai privalo laikytis tų pačių taisyklių, nepaisant to, kur pasaulyje jie žvejoja, kadangi už tai moka Europos mokesčių mokėtojai. Jie privalo laikytis e, tų pačių aplinkosauginių standartų, prisimti tą pačią aplinkosauginę atsakomybę, e, žvejodami kitose pasaulio vietose, taip kaip ir jeigu jie žvejotų Europoje. Kitas klausimas yra susijęs su valstybių narių bendradarbiavimu. Reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės dalytųsi žvejybos pajėgumais ir bendradarbiautų šioje srityje. Ir šioje srityje aš ketinu pateikti keletą pakeitimų. Tačiau manau, jog pats svarbiausias dalykas, ir čia pritarčiau jums, yra užtikrinti tai, kad šis komitetas neformaliai vestų kitus į priekį šioje srityje, bet prisimtų moralinį vaidmenį. Valstybėse narėse ir šiame parlamente e, žuvininkystės politika buvo vykdoma netinkamai visose valstybėse narėse reikėtų daugiau už žuvininkystę atsakingų ministrų ir mums reikėtų daugiau europarlamentarų atsakingų už žuvininkystės rytį tam, kad būtų analizuojama šis rytis, nes jeigu to nedarysime, tuomet bus elgiamasi taip pat kaip ir iki šiol ir mums nepavyks pagerinti padėties. O kaip jau sakiau pradžioje, mes neturėsime antros galimybės. Taigi sveikinu Krisai, laikykite savo pozicijos. Ačiū. Ačiū ponui Fielneriai, dabar Linda McEvin, dabar Bas Eihot. Aš sutinku su Kristoferiu, kad tai yra vienas iš svarbiausių dosie, kurį mes turėsime e, svarsyti per e, aplinkosaugos komiteto šios kadencijos antrąją dalį. E, nuomonė yra labai svarbi, bet pirmą kartą mes rengėme tai pagal bendrą sprendimų priimimo procedūrą. Šio klausimu reikia rimtos ilgos diskusijos. Ministrams, žvėjams, e, žvėjų bendruomenėms labai lengva yra apkaltinti bendrą žuvininkystės politiką dėl visų savo problemų ir Bruselis laikyti už tai atsakingu. Dabar mes e, rengiame naują teisės aktą, kuris leistų tiems žmonėms e, apsimti jiems tenkantės atsakomybę ir suprasti, kokia yra tikroji žuvininkystės politika, apie kurią nacionalinės vyriausybės žvėjai ir visi kiti galės pasisakyti. Aš pati remiu didžiąją dalį Kriso pakeitimų. Sutinku su juo, kad svarbiausia yra išsaugoti žuvų išteklius ateičiai ir pagrysti žuvų išteklių valdymą nepriklausomą e, mokslininkę informaciją, o ne tik e, metinė žuvininkistės ministrų e, tarybos nuomonė. Mes jį remiame, aš manau, kad mes turėtumėm ir toliau labai griežtai e, svarstyti ir vertinti išmetamo žuvies kiekius. E, komisija pripažįsta, kad tai yra sudėtingas rytis, bet jokių naujų pasiūlymų nėra. Ir tie, kurie sako, kad išmesti žuvį yra blogai, tegu ieško kitų pasiūlymų, tegu jie pasako, kaip mes galime išvengti tų problemų, kurias kalbėjo Karlas, anksčiau dar kalbėdamas. Kokiagi yra alternatyva? Mano valstybė labai greitai apie tai pradedame kalbėti. Labai gerai žinomas televizijos e, e, vyrėjas e, kalbėjo netgi apie tai. Bet kokios yra alternatyvos, kaip mes galime apsaugoti savo žuvų išteklius kitomis priemonėmis? Kitas klausimas - tos perdodamos e, nuolaidos žuvininkystėje Aš nemanau, kad tas klausimas yra pakankamai aiškus ir turėtumėm toliau apie tai diskutuoti. Kas e, esama padėtis yra labai miglota. Niekas vyriausybėje negali pasakyti, kam priklauso tos žvejybos e, koncesijos nuo 94 iki 96 procentų, man du skirtingi skaičiai buvo pateikti, priklauso 23 gamintojų organizacijoms ir tik tai nuo 4 iki 6 procentų atitenka smulkiems žvėjams, kurie dirba nedidelėse bendruomenėse, tradicinėse bendruomenėse, apie kurias visi esame kalbėję. Ir jeigu tas smulkus žvėjys nori gauti didesnę kvotą, jis turi mokėti kitoms gamintojų organizacijoms. Todėl aš manau, kad reikia visą tą perdodamų kvotų sistemą e, persvarsyti. Mes e, nežinom, kas kaip iš tiesų vyksta e, su futbolo komandomis ir panašiai. Man žmonės sako, kad čia negalima lyginti su futbolu, bet supraskim, kad žvejyba irgi yra privatus turtas ir uh, Manau, kad e, skandalingas faktas yra tai, kad mes net nežinom, kam priklauso žvejybos teisės. Ir tas perdodamų žvejybos kvotų klausimas turėtų būti vertinamas kitaip, negu būdavo daroma iki šiol. Reikėtų pagalvoti apie sistemą, kuri būtų e, palanki žmonėms dirbantiems teisingai, laik, besilaikantiems taisyklių. E, praėjusią savaitę Šetlandų salose buvo nustatytas nusikaltamas. E, Nu, buvo nustatyta nusikalstama veikla. 60 milijonų e, svarų buvo uždirbta nelegalia veikla. Ir e, tai yra turbūt minimali tik vyriausybės e, surinkta informacija apie nelegalią žvejybą. Sistema turėtų būti palanki tiems, kurie laikosi taisyklių. Ji turi atlyginti, kompensuoti tų žmonių pasangas, nes tie žmonės investuoja į mūsų ateitį. Aš norėčiau paklausti komisijos, ką jie galvoja apie regionalizaciją, decentralizavimą ir kitus panašius pasiūlymus. Aš sutinku su. Uh, bendru pasiūlymu bet aš šį teisės aktą perskaičiau porą kartų ir man atrodo, kad nėra aiškiai parašyta, kaip kas funkcionuos. Dėl to man neramu. Reikėtų įstatymę aiškiai parašyti, kas kaip yra. Pavyzdžiui, kalbam apie tai, kad reikia daugiamečių planų. Tačiau man neaišku, kaip tie daugiamečiai planai iš tikrųjų bus pritaikomi. Mes sakome, kad jie bus įtraukti į regionius planus, Šiaurės jūrai, Baltijos jūrai, bet kas turėtų inicijuoti visą procesą, kas finansuos uh, E, tuos planus rašančių institucijų sekretoriatą, kokie bus planų parengimo terminai, kaip bus tikrinama, kad tie planai gyvendinami, kaip sutartyje bus e, e, rasta pagrindo tam, kad valstybės narės ir ES institucija turi kontroliuoti tų planų gyvenimą. Tiesiog sakė, reikėtų apie tai aiškiau parašyti, nes kitaip mes priimam įstatymus ir po dviejų metų vėl sakysim, O kasgi kels iniciatyvą tuos planus renkti, kaip e, tie planai gali tapti realybę, kodėl Bruselis to nesužiūri, apie tai reikėtų e, kalbėti teisės akte. Manau, kad reikėtų galvoti apie paramą pakrančių bendruomenėms. Manau, kad e, kai kalbam apie žvejybos verslą ir pakrančių bendruomenės, turime suprasti, kad stambiosios bendrovės neinvestuos į tradicinės pakrančių bendruomenės, joms toli gražu nerūpi tos bendruomenės. Ir todėl aš labai remiu komisijos pasiūlymą investuoti tokių žmonių e, gyvenimą. Vienas dalykas nebuvo dar paminėtas, gal ne, tame, ne šiame teisės akte reikėtų apie tai kalbėti, mes kaip Europos parlamentarai, kalbėdami apie žuvininkistės pramonę, turėtumėm tai paminėti. Tai yra žmonių dirbančių žuvininkistės sektoriuje darbo sąlygos. Dažnai, kai apie tai kalbame, nepabrėžiame, kad žuvininkistės sektorius sukuria daug darbo vietų, bet aš dar negavau e, atsakymo į klausimą, kokia dalis žmonių dirbančių laivuose yra trečiųjų šalių piliečiai. Žmonės iš Indijos ir Filipinų, jie nėra. Jie negauna gero atlyginimo todėl, kad jie yra iš trečiųjų šalių. Bent jau mano valstybėje, Britanijoje, jie negauna minimalaus atlyginimo. Jiems sumokama labai menka suma. Jie atvyksta keliams mėnesiams, jie neturi jokių teisų ir paskui vėl išvažiuoja. Aš žinau, kad komisija bando tuos dalykus sureguliuoti ir yra pateikusių pasiūlymų, bet tai vis dar nevyksta. Ir parlamente mes apie tai nekalbame. Dažnai uh, E, lygiai taip pat nekalbame apie keltų darbuotojus, kurie dirba mūsų vandenyse, bet jie yra trečiųjų šalių piliečiai, užsieniečiai mūsų uostuose ir neturi tokių pat sąlygų kaip kiti žmonės. Gėda yra 21 amžiaus Europai, kad dar turime tokių žmonių dirbančių mūsų laivuose ir e, turinčių tokių teisų kaip kiti žmonės. Turėtume apie tai pagalvoti. Kristas, manau, teisingai uh, pastebėjo, kad šis dokumentas yra rimtas išbandymas mūsų parlamentui. Pirmą kartą dėl žmoninkistės politikos priima sprendimas pagal Bernard sprendimų proėmimo procedūrą. Nebeturim jokio pasiteisinimo, nebegalim kaltinti komisijos ar tarybos, dėl e, metinių prieškalėdinių kvotų nustatymų. Ir aš manau, kad mes kaip aplinkosaugos komitetas sugebėsime išklausyti skirtingų interesų ir suvaidinti mums tenkantį vaidmenį. Nes galiausiai, jeigu mes neturėsime tvarios ir subalankuotos žuvininkystės, o pasipriešinimas bus didelis, jau girdėjau ir parlamente, ir taryboje, e, sakant, kad šie dokumentai nėra pakankamai geri, yra kaltinama komisijos narė Damanaki, bet kokiosgi yra alternatyvos. Aš prašau konkrečių alternatyvių pasiūlymų. E, išklausykim jų. Jeigu sakom, kad komisijos pasiūlymas nepatinka, tai tada teikim kitus alternatyvius pasiūlymus. Gal jūsų mintis bus geresnės. Bet aš nemanau, kad mes visi kolegos turėtumėm suvokti, kad yra žmonių, kurie galvoja, kad jeigu bus galima nukelti vėlesniam laikui parlamento ir tarybos pirmąjį svarstymą, parlamente liks mažiau laiko ir jiems tai bus naudinga. Turėtum būti labai akylus šiuo požiūriu ir neleisti tokių dalykų. E, mes turbūt nuo bendros žuvininkystės politikos atsiradimo pirmą kartą turim galimybę e, priversti mūsų balsą išgirsti kitų institucijų, kitose institucijose. Ačiū, Lena Mikevin. Ačiū. Dabar Bas Eichart. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, Krisai, už pranešimą šią labai svarbę temą. Linda, tikiuosi, kad e, mums pavyks pasinaudoti galimybę keisti šią politiką. Tačiau mm, Vyk, ne, nevyksta žuvininkystės komitete tokie debatai, kokie vyksta, pavyzdžiui, dėl BŽUP Žemės ūkio komitete. O kalbant apie patį pranešimą, noriu padėkoti Krisui už pranešimą. Gerai, kad kalbama apie uh, bendra leistina sugauti kiekį išteklių tvaro naudojimą, tačiau dar lieka dvi svarbios temas, kurias reikia aptarti ir e, kurios turi būti svarbios mūsų komitetui. Tai yra laivyno pajėgumai ir perleidžiamosios žvejybos koncesijos. Pirmiausia, dėl laivyno e, pajėgumų. E, kol kas apie tai nebuvo kalbėta, tačiau e, tai yra viena didžiausių problemų. E, per daug per didelių laivų vykdo žvejybos veiklą. Manau, kad tai yra esminis klausimas, kurį reikia išspręsti. Aš svarstau, kaip būtų galima sustiprinti pranešimų dalį. Uh, kad nustatytume, kiek iš tikrųjų laivų žvejoja, kokį poveikį jie daro, koks yra žalingas poveikis, o um, didžiausią žalą darantis laivai turėtų būti pašalinti iš žvejybos veiklos, akcentuojant aplinkos apsaugos aspektų laikymasi. Taigi reikia sumažinti bendrą e, laivų flotilę ir Taip pat manau, kad e, ilgalaikiuose valdymo planuose taip pat turi būti apimtas šis aspektas, e, tai yra laivų kiekis. Taip pat reikia numatyti aiškę strategiją, e, kaip sumažinti per didelį žvejybos pajėgumą. Manau, kad tai yra sritis, kurią dar reikia tobulinti. Kita tema - perleidžiamosios žvejybos koncesijos. Aš žinau, kad debatai šioje srityje yra karšti, emocionalūs ir Pone Fjellneri, Krisas kartais ir perdeda, tačiau vis dėlto jisai yra teisus. Aš jį puikiai pažįstu. Ir aš žinau, kad jūs kiek kritiškai vertinate nevyriausybinio organizacijų poziciją dėl perleidžiamosios žvejybos koncepcijų. Tačiau e, perleidžiamosios žvejybos koncesijos, jei jūs sakote, kad leidžia reguliuoti per didelį žvejybos pajėgumą, tai yra nesąmonė. Reikia konkrečiai pažiūrėti, kur esama potencialo, kur esama grėsmių, o tai kaip dabar yra sureguliuotos perleidžiamosios žvejybų koncesijos, nėra tvaru. Ir pavyzdžiui, Niderlandai susiduria e, su ta problema, todėl kad žvejybos pajėgumo šios e, e, teisėmis grindžiamos valdymo sistemos nesumažina. Turime išsamei panagrinėti, kaip mes vertiname pačią žuvį. Ar tai yra natūralus gamtos išteklius, ar tai yra e, kažkokia e, prekė. Aš manau, kad žuvis yra e, natūralios gamtos ištekliai ir buvo kalbama apie tai, kad trūksta skaidrumo e, šiuose koncesijose ir tai yra didžiausia problema. Reikėtų numatyti prievalę valstybėms narėms šią problemą spręsti. Taip pat galėtume kalbėti apie e, apie teisę žvejoti. Turėtume e, atrinkti tuos laivus, kurie galėtų e, tausiai žvejoti. Taip pat turime kalbėti apie draudimą išmesti sugautas žuvis. Taip pat degalų suvartojimas yra svarbus aspektas. Aišku, teisėta žvejyba, taip ar ne, vėlgi kitas klausimas. Uh, Turime užtikrinti, kad žvejotų tie žmonės, kurie turi teisę žvejoti ir žvejoja tausiai ir tvariai. Aš nesu įsitikinęs įsitikinęs, kad perleidžiamosios žvejybos e, koncesijos e, gali būti pasirinktina opcija, todėl kad šiandien šios koncesijos kelia daug problemų. Ir jei šių problemų mes šiandien neįspręsime, tai vargu ar mums suvy, pavyks sukurti gerą sistemą ateityje. Manau, kad reikia daugiau. Um, išsamių diskusijų šioje srityje, turime kalbėti apie e, laivybos pajėgumus, taip pat turime kalbėti ir apie perleidžiamas žvejybos koncesijas tik išsprendę šias problemas galėsime parengti tinkamą nuomonę, į kurią atsižvelgti galės žuvininkystės komitetas. Jo labiau, kad siekiama tobulinti bendrą žuvininkystės politiką, tai yra tikrai reikalinga. Noriu padėkoti Kris Deivis už puikias diskusijas ir tikiuosi, kad parengsime tokį pasiūlymą, kuriuo tikrai pasieksime tam tikrų pakeitimų. Ačiū, Bas Aiker, dabar EKR frakcijos vardu Martinas Kelanam. Uh, thank you, um, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau perduoti mūsų šešėlinio pranešėjo Gelingeno atsiprašymą už tai, kad jis negalėjo čia dalyvauti, tačiau jis paprašė pasakyti keletą žodžių jo vardu. Taip pat norėčiau padėkoti Krisui už jo nuveiktą darbą. Ne, būčiau linkęs pasakyti, kad jis teisus visais klausimais, tačiau tikrai galiu pasakyti, kad jis eina tinkama kryptimi. Ir dabar kaip parlamentas turime prieš akis tikrai labai sudėtingą ir daug iššūkių reikalaujantį uždavinį. E, čia yra daugybė susijusių interesų, kuriuos reikės e, išspręsti, ypač žuvininkystės komitete. Taigi manau, jog labai svarbu, kad mūsų komitetas turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį ir atliktų vadovaujantį vaidmenį, e, vesdama šias diskusijas tinkama kryptimi šioje politikoje. Daugelis jau pasakė, kad bendroji žuvininkystės politika iki šiol buvo tiesiog visiška katastrofa, ji žlugo, mikrovaldymui nepavyko susidoroti su mažinčiai žuvų ištekliais visoje Europos Sąjungoje. Matome per nelig intensyvę žvejybą ir, žinoma, taip pat ir žuvininkystės pramonė tapo ekonomiškai labai pažeidžiama. Todėl mūsų politinė frakcija, kaip ir daugelis kitų šiandien kalbėjusi, yra pasiryžusi imtis uh, tikrų esminių reformų, tam, kad būtų galima vėl pasiekti e, e, stiprius laivų išteklius, atkurti laivų e, flotilės ir užtikrinti tinkamus valdymo planus. Mes matome gerą galimybę išspręsti daugybę struktūrinių esamos metros žuvininkysės politikos problemų, atkurti žuvų išteklius, sukurti centralizuotą veiksmingą mikrovaldymą ir uh, E, sukurti veiksmingas valdymo taisyklės. Komisija žada, e, siūlo tikrai daug žadančią pradžią ir mes esame pasiryžę dėti visas pastangas, kad galėtume pasiekti geresnės politikos. Dar keletas pastebėjimų. Kalbant apie akvakultūrą, mes paprasčiausiai turime e, užtikrinti e, tai, jog galėtume turėti svarbiausią maisto šaltinį teikiama akvakultūros, todėl mūsų pakeitimas numeris 96 e, rodo, jog mes pritarėme e, e, didžiausiam tusiam leidžiamam sužvėjoti kiekiui ir neturime viršyti akvakultūros numatytų kiekių. Žinoma, turime uždrausti negyvų komercinių rūšių iš, žuvų išmetimą ir taip pat turime užtikrinti uh, E, tinkamą akvakultūrą. Mes taip pat pateikėme ketvirtąjį pakeitimą. Čia kalbame apie maksimalų leidžiamą ekonomiškai sužvėjoti žuvų kiekį. Ir tai yra susijęs su didžiausiu tausiu leidžiamu sužvėjoti kiekiu. Kalbant apie didžiausią tausų leidžiamą sužvėjoti kiekį, mes iš esmės pritarėme pasiūlymams, tačiau išlaikome, lai, pasisakome už tai, kad uh, toks leidžiamas tausus e, didžiausias e, sužvėjoti kiekis atitiktų mūsų įsivarybojimus numatytus iki 2015 metų, siekiant atsižvelgti į mišrios žvejybos padarinius. Ir turime panalizuoti, ar toks didžiausias tausus leidžiamas sužvėjoti kiekis e, realiai bus pasiekiamas iki 2015 metų. Žinoma, mūsų uh, ilgalaikiai užmojai neturėtų apsiriboti vien tik tai komercinėmis žuvų rūšimis, tačiau taip pat ir visomis rūšimis e, ir ypač tomis žuvimis, kurios e, E, galėtų vėl būti sugražinamos į jūrą. Taigi būtina e, imtis būtinų pokyčių mūsų žvejybos praktikoje. Kalbant apie perleidžiamas žvejybos koncesijas, manoma, jog jas turėtų valdyti valstybės narės savanoriškų pagrindų tam, kad e, atsižvelgtų į savo nacionalinius prioritetus. Ir dauguma tokių perleidžiamų žvejybos koncesijų dažniausiai atsiduria tik tai keleto komercinių žvejų rankose. Uh, E, kalbant apie regioninę bendrąją žuvų politiką, ji turi leisti valstybėms narėms regioniškai vystyti savo valdymo e, žuvininkystės planus, e, atsižvelgiant į atitinkamas, atitinkamus žuv, žuvininkystės sektorius. Ir, kaip jau sakiau, mes tikrai esame pasiryžę dirbti kartu su Kristu tam, kad pasiektume jo tikslų. Labai ačiū už jūsų pranešimą. Dėkuoju, pirmininkė. Dank, Martin Kellenen. Und... Ačiū Martinui Kellenam. O dabar kolegiai Ferreira žodis. Muito obrigado, Presidente as intervenções anteriores identificar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir ankstesni kalbėtojai, manau, kad e, su šia reforma yra susiję keletas labai svarbių klausimų ir manau, jog mūsų kolega Krisas Deividas Deivis nuveikė tikrai didžiulį darbą, tačiau vis tiek yra dar keletas pastebėjimų, kuriuos norėčiau pabrėžti, kurie dar anksčiau nebuvo pakankamai pabrėžti. Pamėginsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, žuvininkystės sektorius ES yra labai įvairus. Tokia įvairovė yra didžiulė vyriose valstybėse narėse. Matome e, skirtumus susijusius su tuo, kokie yra, kokios yra laivų flotilės, kokio, kokiomis žuvininkystės rušimis yra užsiimama. Ir bendroji žuvininkystės politika turėtų atsižvelgti į visą šią įvairovę ta politika, kuri neatsižvelgs į šią įvairovę, yra pasmerkta žlugti. Ir atsižvelgimas į tokią įvairovę pirmiausia reiškia, jog pirmiausia turėtume valdyti padėtį vietoje. Turime įtraukti atitinkamus sektorius, įgyvendinant politiką. Ir ne vien tai reikėtų apibrėžti, kas yra geriausia politika. O dabartinėje bendroje žuvininkysės politikoje to neturime. Centralizuotas valdymas nemato, kas vyksta praktiškai vietoje. Padėtys yra labai skirtingos įvairiose valstybėse narėse, tokia politika yra labai sudėtinga pritaikyti, ji yra labai nutolusi nuo realybės, nėra įtraukiami partneriai. Ir matome, kad rezultatai yra tikrai labai vairūs dažnai politika nėra tinkamai apsvarstoma, nėra tinkamai priimama ir matome tiesiog priešingus rezultatus. Turėtume užkirsti tam kelią. Pirmiausia, turėtume decentralizuoti šią politiką. Tam yra daugybė priežasčių, tačiau matome tikrai didžiulį trūkumą palyginus su dabartinė padėtimi. Turime techninį centralizavimą, yra tam tikrų teisinių aspektų, kurie yra labai nutolę nuo realybės. Ir turime turėti atitinkamas politinės gairės, kuris, kurios tuo remtųsi. Matome, kad taryba yra pasirengusi pasirašyti kitą susitarimą. Taigi turime atsižvelgti į šios svarbius naujus aspektus. Kitas dalykas. Norėtume pakeisti realybę, o kad tai padarytume, turime žinoti, kokia ta realybė yra. Ir viena iš pagrindinių problemų bendroje žuvininkysės politikoje yra tai, kad realybė nėra pakankamai gerai suvokiama. Daugelis kolegų kalbėjo apie pernelyg intensyvę žvejybą. Komisija savo pasiūlyme kalba apie tokią pernelyg intensyvę žvejybą, tačiau to nepakanka. Turime aiškiai pasakyti, kas tai yra kokios valstybės narės, kokio pobūdžio laivai tuo užsima. Negalime sakyti vien tik tai pernelyg intensyvi žvejyba. Reikia tiesiog priartinti savo optinį taikiklį ir pasižiūrėti, kas tai konkrečiai yra. Komisija turi turėti mokslinių studijų, kurios pademonstruotų, kas tai yra. Reikėtų išanalizuoti laivų flotilės, nustatyti konkrečius laivus, konkrečias teritorijas ir pasižiūrėti, kas yra ta pernelyg intensyvi žvejyba. Turime turėti rezultatus, Tačiau nėra tokių studijų. Reikia nustatyti, kokia yra žuvų išteklių padėtis šiuo metu, reikia atitinkamai apibūdinti žvėjų flotilės. Būtina suvokti tą realybę, jeigu norime ją pakeisti. Antraip, mūsų siekiai išspręsti problemas tikrai bus lygus nuliui. Kalbant apie perleidžiamasis žvejybos koncesijas, mes neturime atitinkamų mokslinių tyrimų apie tai, kaip reikėtų įgyvendinti tokia, tokių perleidžiamųjų žvejybos koncesijų taikymą. Dabar padėtis yra prieštaringa. Įvairūs tyrimai rodo prieštaraujančius rezultatus. Yra tyrimų, kurie yra teigiami, kai kurie rodo ir netokius teigiamus rezultatus. Taigi mes turime panaikinti katastrofos galimybę taikant tas perleidžiamas žvejybos koncesijas prieš pradėdami jas taikyti. Yra tam tikrų scenarijų, kuriuose vyrauja, pavyzdžiui, pakrančių žvejyba ir tokių koncesijų taikymas būtų tikra katastrofa. Negalime pasakyti valstybėms narėms tiesiog taikyti šią bendrąją perleidžiamų žvejybų koncesiją šiam sektoriui. Ir jeigu sakome, kad 15 metų turėsime tuo užsiminėti, sakyčiau, jog tai yra tiesiog absurdiška. Patirtis rodė, kad įgyvendinant perleidžiamas žvejybos koncesijas būdavo mažinamos laivų skaičius. Ponas Hakvartas kalbėjo apie e, žvejybų žuvininkystės gebėjimus. Uh, Ir kalbant apie pernelyg intensyvę žvejybą, nepakanka kalbėti vien tik tai apie laivų kiekį, reikia kalbėti apie jų pajėgumus, jų kokybę. Kalbėdami vien tik tai apie pernelyg intensyvę žvejybą, mes nesumažinsime žvejybų mastų. Gali būti taip, kad žvejybos pajėgumai taps tik dar intensyvesni ir mes nematysime tinkamų rezultatų. Norėdami didi, gerinti žvejybos tvarumą. Taigi neturime tiesiog versti valstybės narės privalomai taikyti tokias priemonės apskritai. Yra kitų dalykų. Čia yra daugybė susijusių šalių, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos gali siūlyti įvairias alternatyvas, įvairius variantus. Nesakykime, kad nėra alternatyvų. Galbūt jų kokybė yra skirtinga. Tačiau reikia pasižiūrėti ir į, pavyzdžiui, pakrančių žvejybą, jeigu norime, kad e, žuvų ištekliai būtų tvariau naudojami. Komisija į tai tinkamai nežiūri. Galbūt mums reikėtų užsimti tam tikrą teigiamą diskriminaciją tam, kad galėtume padėti smulkiems pakrančių žvėjams. Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į konkrečią žuvų rūšis. Jie veiksmingiau naudoja energiją, geriau kuria darbo vietas pakrančių teritorijose. Į visus šios dalykus reikėtų atsižvelgti ir reikėtų nustatyti skirtingus režimus tokiems žvėjams. Komisija galėtų tai padaryti. Ji taip pat galėtų apriboti tam tikrų laivų naudojimą tam tikrose teritorijose, tam, kad būtų galima taikyti tvaresnius, mažesnius laivus žvejybai. Pasižiūrėkime į tinkamą valdymą 12 mylių teritorijoje. Galbūt galėtume padidinti tokią teritoriją, kad galėtume įtraukti daugiau smulkių žvejų, Tai yra tik pasiūlymai, į kuriuos būtų galima atsižvelgti ir galbūt reikėtų atsižvelgti, nustatant politiką. Mano paskutinis pastebėjimas. E, būtinybė pagerinti mūsų esamos padėties susijusios su žuvų ištekliais supratimą. Šiuo metu bendrosios žuvininkysės politikos E, išlaidas ant savo pečių neša didžiąją dalimi valstybės narės. Negalime sakyti, kad ES turi išskirtingą kompetenciją valdyti žuvų išteklius ir pateikti valstybėms narėms e, sąskaitas, kurias jos turi apmokėti. Ir taip pat sąskaitas už renkamus duomenis. Tai yra viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis mes susidurėme. Labai smarkiai trūksta duomenų, kuriuos turėtų rinkti valstybės narės, todėl mes nežinome apie išteklius. Taigi, reikėtų finansinio bendrosios žuvininkysės politikos reglamento ar tokio valdymo ir reikėtų sustiprinti bendruomenių dalyvavimą, renkant duomenis. Jau ilgą laiką susidurdavome su šia problema, kol kas ji nebuvo sprendžiama, to net nėra siūloma spręsti. Taigi, baigdamas norėčiau pasakyti vieną paskutinį dalyką. Bendroji žuvininkystės politika e, apima tris matmenis. Tai yra aplinkosauga, ji yra labai svarbi žuvininkysės politikoje, tačiau čia taip pat yra susiję ir ekonominis ir socialinis matmuo. Į šios matmenys nebuvo pakankamai atsižvelgta komisijos pasiūlymuose. Na, jeigu neanalizuojame ekonominių ir socialinių klausimų, tai kodėlgi žiūrėti ir į aplinkosauginius. Ponas Deivisas minėjo tai žiemą, šią žiemą ir praėjusiomis žiemomis, žvėjai, žvėjodami, tiesiog rizikuodavo savo gyvybę tam, kad galėtų uždirbti pakankamai lėšų, kad išlaikytų savo šeimas. Ir žinoma, jeigu jie rizikuoja savo gyvybę, mes negalime jiems pasakyti, jūs dar turite atsižvelgti į aplinkosaugą. Jie tiesiog rizikuoja savo gyvybę, kad išlaikytų savo šeimas. Mes turime sąžiningai žiūrėti tokius žvėjus, antraip negalėsime užtikrinti ir tam tikrų aplinkosauginių aspektų. Galime surašyti gerus dokumentus popieriuje, tačiau turime pasižiūrėti ir į faktus, o kol kas tai, ką padarėme, nebuvo pakankama. Ačiū. Ačiū. Šešėlinius pranešėjus išklausime, aš visai nežiūrėjau į laikrodį, leidau pasisakyti visiems, kiek jūs norite. O dabar perėsime prie kalbėtojų sąrašo ir norėčiau paprašyti čia laikytis disciplinos. Norime suteikti žodį dar ir komisijai ir vėliau pranešėjai, todėl paprašysiu jūsų savo pasisakymus išsakyti dvi minutės. Pirmiausia, Piteris Vandal. Ačiū pirmininkė. Sutinku su komisijos ir pranešėjo pozicija. Turime reformuoti žuvininkystės politiką, nes dabar išgaudome per daug žuvų, per daug yra laivų ir per daug e, žuvies yra išmetama. Taigi, nusistatę tokius tikslus, mes turėtume išskirti a, e, keletą akcentuotinų momentų. Visų pirma, pranešime turėtume išsikelti gana toli siekiančius tikslus, ypač kalbant apie ekologiškumą. Pranešėjas kalba, kad reikia e, suteikti e, daugiau galimybių naudoti aplinkai nekenksmingą žvejojimo įrangą. Bet reikia pasakyti, kad e, žvejybos metodais saugodami aplinką mes taip pat turime suteikti galimybių žuvims, žuvų ištekliams atsikurti. Tačiau pranešime apie tai yra kalbama per daug miglotai. Reikėtų aiškiau tai pabrėžti. Uh, Reikia pasakyti, kad žuvininkistės politika yra priimama dažniausia politikų, o mokslininkai rengiantis savo išvadas metų metus e, nesusilaukia reikiamo dėmesio. Taigi reikėtų labiau atkreipti dėmesį į mokslininkų išvadas ir jų įtaka sprendimų prieimimų turėtų būti e, ryškesnė. Taigi tai galėčiau pasakyti apie pranešimą. Dar vienas elementas E, specialios mokesčių nuolaidos e, žvėjams, kurie atsisako žvėjoti. Mano valstybėje yra žmonių, kurie atsisako žvėjybos kaip e, pragyvenimo šaltinio ir žvėjai pakeitė savo profesinę, profesinį pasirinkimą turėtų būti remiami. Galbūt pirmaisiais metais, kai jie atsisako žvejybos, jie turėtų uh, E, mokėti mažesnius mokesčius ar panašiai. Tai leistų sumažinti e, žvejybos pajėgimus, pajėgumus. Reikėtų paskatų ir paramos. Mes nekalbėjome pakankamai čia, manau, apie tai, kaip patys elgiamės. Kai aš važiu, kas kart nuvažiuoju į Strasbūrą ir e, matau, kad pusė parlamento suši valgo restoranuose, tai vis susimastau, kad mes patys turėtume pagalvoti, uh, apie tai, kaip elgiamės. Dėl darbo tvarkos. Aš prašyčiau tai neįrašyti į mano kalbėjimo laiką, bet aš noriu šitą pasakyti apie tai, kaip jūs paskirstote laiko e, komitete. Aš esu kuklus pakaitinis narys, bet e, aš tikrai stebiuosi, kad tiek daug laiko yra suteikiama kai kuriems parlamentarams, jie visą e, oratorinį uh, meną pademonstruoja, o kiti kalbėtojai e, negali pasisakyti per pirmąjį pasisakymą dėl to. Koordinatoriai turėtų apie tai pagalvoti. Ačiū, Piterį Vandalinai. Ačiū, tai yra svarbi tema, visiškai pritariu, tačiau koordinatorių e, patirtis rodo, kad kiekviena tema yra labai svarbi ir kiekvienas pranešėjas pageidauja daugiau laiko savo temai. Dar kartą perskaitysiu, kas e, nori pasisakyti. Taigi pradėsime nuo Janaš. Aš e, Janašas, o ne Jonas. Tai yra du skirtingi vardai. Labai atidžiai klausiau pasisakymų, tačiau pastebėjau tai, kad kiekvienas pasisakęs kalbėjo tik apie jūrų žvejybą, o ne apie žvejybą giluose vandenyse. 75 procentai visų sugaunamų žuvų sugaunama jūroje, o ketvirtis jų sugaunama giluose vandenyse. Todėl, mano supratimu, E, žuvų išteklių gėlose vandenyse, e, upėse, Dunojuje ir taip toliau taip pat yra svarbi. Mes kalbame apie žvejybos kultūrą, kuri skaičiuoja jau tūkstančius metų kai kur. Nepamirškime to. Daug kas kalbėjo apie lašišą kokia skani ji gali būti. Tačiau ar valgėte e, karpių iš Dunojaus, ar upėtakių, ar kitų žuvų, kitų upių žuvų. Aš rekomenduočiau jums paragauti e, ir tikriausiai patys pastebėsite, kad gėlų, gėlę vandenių žuvų mėsa yra tokia pati skani kaip ir e, jūrinių žuvų. Manau, kad reikėtų vengti bet kokio atotrukio tarp uh, sąlygų gėliavandeniai žvejybai ir jūriniai žvejybai. Aš manau, kad Kristo Deiviso pakeitimai yra diskriminacinio pobūdžio ir kontraproduktyvo bus. Aš nemanau, kad Junktinėje karalystėje neegzistuoja uh, E, gėlų, žvejybą gėluose vandenyse ir jūs turite e, jausti atsakomybę ir už gėlę vandenių žuvų išteklius, už upėtakius ar karpius. Todėl noriu kreiptis į poną Deivisą, kad jis atsimtų kai kuriuos savo pakeitimus. Ačiū, Krisai. Ačiū, Krisai. E, mes turėtume pasakyti, kad čia nekalbam apie žuvininkystės reformą, o apie jūrų valdymo reformą. Ir mes čia turbūt mažiausiai kompetencijos e, kol kas gavome. Krisas bent jau turėtų būti pakviečiamas į tarybą, kad apgintų mūsų komiteto poziciją. Man labiausiai čia nepatinka tos perdodamos e, kvotos. Uh, normali rinkos logika yra ta, kad didesni suvalgo mažesnius ir jeigu neturi pakankamai, tai ir turi pražūti. Bet aš galėčiau su tuo sutikti, jei būtų ištenkinama viena sąlyga. Sakėte, kad žuvys e, turėtų užsiminėti seksu, nors švediškai tai kalba gana joking, skamba gana jokingai, nes švediškai e, prostitutės neretai yra vadinamos menkėmis. Ir e, žuvis dauginasi e, savaime, žuvis e, ne žmogaus pagalba dauginasi. Ir logiška išvada būtų ta, kad žuvininkystės kvota turėtų būti suteikta kiekvienam Europos piliečiui. Jeigu profesionalus žvejys nori gaudyti žuvį, jis turėtų uh, E, pirkti kvotas iš kiekvieno individualaus piliečio. Tada turėtume gerai valdomą žuvininkysės politiką. Nors techniškai tai skamba sudėtingai, idėja, kad žuvis priklauso kiekvienam piliečiui yra priimtina ir yra neteisinga suteikti kvotas stambiausiems e, laivams ar stambiausiams bendrovėms. Žvejyba yra visų žmonių teisė ir jeigu norime e, žvejoti, turime naudotis tą teisę iš visų, nes e, žuvys yra natūrali visiems bendra, natūralus visų bendras turtas. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pateikti pranešėjui, pasakyti pranešėjui dėl 15 pakeitimo visų pirma jūsų pranešime. Labai svarbu nesukurti jokių paslėptų paskatų ar antrinės rinkos išmetamai žuviai. Turėtume užtikrinti, kad čia nekuriamas pelnas, kad sumokama tik tai už e, kaštus susijusius su išmetamo žuvies atvežimu į uostą. Tada nebus iškraipančių paskatų dėl e, kultūrinės žuvininkystės. Aš sutinku su tvarumu tokioje e, akvakultūroje. Bet dažniausiai akvakultūra, e, atsiprašau, kultūrinė žvejyba yra susijusi su um, žolinėmis, žvi, žolės, uh, žolėmis mintančiamis žuvimis. Ir reikėtų akcentuoti, kad turėtų būti kultūriškai kultivuojamas būtent tokios žuvis, o ne plėšriosios žuvis. Ir tada mes išvengtume daugelio problemų susijusių su žuvų išmetimu ir panašiai. Į tam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Sutinku su dauguma jūsų išsakytų pasiūlymų, turėjau šiek tiek abejonių dėl keletų dalykų, bet aš manau, kad iš esmės reforma yra teisinga. Bet čia kalbama apie žuvų, e, jūrų valdymo reformą, nereikėtų apsiriboti tik tai e, žuvininkysės profesionalais. Ačiū, Richardas Seiber, dvi minutės. Ačiū, noriu padėkoti Krisai Dėvis ir šešėliniams pranešėjams už nuveiktą darbą. Neginčijame, kad kalbame apie e, svarbius išteklius, e, už kuriuos atsakingi mes visi. Tiesa, tas atsakomybės e, suvokimas nepasistumėjo į priekį ES, jo labiau, kad kas ketvirta žuvis yra išmetama negyva, mes daug žuvies importuojame, o mūsų laivynas, žvejybinis laivynas kiekvienais metais e, dar e, išsipučia trimis procentais. E, taigi tokia praktika neturėtų tęstis, komisijos pasiūlymas čia yra žingsnis teisinga linkme. Manau, kad turėtume uh, E, sustiprinti e, tą duomenų bazę, kurią jau turime. Nereikėtų ieškoti skirtingų rekomendacijų ar ekspertizių. Kitas dalykas, reikia tinkamai pasidalinti vaidmenį tarp valstybių narių ir bendrijos. E, taip pat reikia tinkamai e, padalinti ir valdymo funkcijas. E, be to reikėtų sustiprinti smulkėją žvejybą. Nežinau, ar teisinga 20 procentų visų kvotų numatyti smulkiai žvejybai, gal teisinga, tačiau galbūt bendrėje neturėtų kištis į kvotų padalyjimą. Dar vienas dalykas turime pripažinti, kad žvejybos veikla yra e, labai neskaidri. Krisas kalbėjo apie tai, kad 60 milijoninė e, žala yra e, patiriama žvejybos sektorė. Tai yra mechanizmas, kuris nebūtinai gerai veikia. Jei žvejojama neteisėtai, turime užtikrinti, kad baudos būtų e, atgrasančios ir proporcingos, kad nebūtų toliau daroma žala gamtai. Manau, kad likščiau padaryta didžiausia klaida buvo tai, kad atsakomybė buvo perliesta patiems žvejams. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi esu iš valstybės, e, kurioje nėra e, prieigos prie jūros, todėl aš labai ilgai nekalbėsiu apie jūrų žvejybą. Bet e, tuo pat metu aš manau, kad egzistuoja ir daug kitų sričių, kuriuose šis pranešimas galėtų būti patobulintas. Aš matau vieną elementą, kurio labai trūksta - finansavimas Tik vienas sakinys visame e, m, pagrindime yra skirtas finansavimui. Paskutinės pastraipos, e, paskutinis sakinys sako, kad žuvininkistės verslas yra e, nepelningas ir e, iš esmės visas išlaidas padengia subsidijos. Jeigu įtrauktumėt tokį teiginį į platesnį kontekstą, tai labai aiškiai suprastumėt, kodėl Europos um, reputacija mažėja, mes labai daug pinigų išleidžiame, išvaistome e, mokesčių mokėtojų pinigus, kai to nebūtinai reikėtų. Subsidijos gali būti e, pagrindžiamos, pateisinamos, jeigu jos yra teikiamos laikinai ir jeigu jos kompensuoja e, prarastus gebėjimus. O šiuo atveju yra atvirkščiai. Mes subsidijas naudojame tam, kad išlaikytume perteklinius gebėjimus. Ir tai duoda neigiamo poveikį ES. Aš biudžeto komitete e, iki pat šiol dirbau ir žinau, kiek pinigų yra skiriama e, tokioms sritims, kurios e, vėliau jokios naudos net neša. Aš manau, kad būtų kur kas geriau, jeigu koordinuotume uh, E, savo veiklą su žuvininkystės komitetu ir biudžeto komitetu. Kadangi jeigu nors kas dabar pažvelgtų į pakeitimus, tai pamatytų, kad e, nieko nėra kalbama apie tai, kaip e, galėtume nuimti subsidijas ir sutvarkyti finansinį mechanizmą. Galvodami apie tvarų finansavimą, turime suprasti, e, kad jis yra būtinas problemai iš esmės išspręsti. Labai ačiū, dabar žodį suteiksiu komisijai. Penkios minutės Ernesto Penes Lado iš generalinio Mare direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. E, noriu pradėti pabrėždamas, kad komisija labai palankiai vertina pranešėjo pono Deiviso pranešimą. Iš esmės mes pritarėme pranešėjo e, mintims dėl bendrosios žuvininkystės politikos trūkumų. E, taip pat e, mes pritarėme uh, siekiui sustiprinti kai kurias e, sritis. Taigi iš esmės pritarėme šiam pasiūlymui, atskirų pakeitimų nekomentuosiu, tačiau pakomentuosiu kai kurius svarbiausius dalykus, kuriuos pranešėjas pristato trumpame pagrindime. Mes e, palankiai vertiname tas iniciatyvas, kurios apima žuvų išteklių atkūrimo siekį. 39 e, sutarties straipsnėje e, yra numatyti aplinkosauginiai e, tikslai. Mes manome, kad remiantis šiuo straipsniu mes turėtume prisimti atsakomybę ir užtikrinti žuvų išteklių atkūrimą praktikoje. Kalbant apie valdymo planus, taip mes manome, kad būtina nustatyti metinius e, planus. Manome, kad reikia laikytis tų planų. Tik tai reikia daryti ne paminant tarybos kompetencijų pagal 40 straipsnio trečią dalį, pagal kurią taryba gali reguliuoti kvotas. E, tai užtikrins savidiscipliną ir e, bus atsižvelgta į 40 straipsnio trečią dalį. Noriu padėkoti už mm, pono Deivis indėlį šioje srityje. Dėl kai kurių abejonių susijusių su šiuo pasiūlymu šį rytą buvo kalbėta apie tai, kad mūsų pasiūlymas e, numatyti draudimą išmesti visų rušių žuvį galėtų atverti rinką smulkiom žuvims. Tačiau tuo pačiu metu, kai pateikėme šį pasiūlymą, mes e, stengiamės užtikrinti um, teisės aktų įgyvendinimą, kuriais siekiama neišmesti mažų žuvų. Uh, Manome, kad reikia kurti ir finansinės paskatas, kad žvejojama būtų selektyviai. Mes sutelksime įvairias priemonės siekdami užtikrinti, kad būtų sumažinti išmetamų žuvų kiekiai. E, tačiau tikriausiai žinote, kad nepasieksime praktikoje nulinio išmetimo lygio. Taigi nepriklausomai nuo to, kiek pastangų dėsime tai atrankai, e, vis dėlto e, išmetamų žuvų kiekį galime mažinti, tačiau nepasieksime nulinio išmetimo, jo labiau, kad negalime ir leisti žuviai sugesti deniuose. Tačiau vienaip ar kitaip, lyginant su šiandiena, situacija išmetamos žuvies kiekis turi sumažėti. Perleidžiamų žvejybos koncesijų ar kvotų klausimas yra labai svarbus. Aš galiu tik pakartoti pranešėjo žodžius pabrėždamas, kad komisijos pasiūlymų yra siekiama leisti valstybėms narėms pačioms sukurti nacionalinės sistemas teisėmis grindžiamoms valdymo sistemoms. Valstybės narės turi pasirinkti atitinkamus segmentus, juo labiau, kad galime remtis ir pasaulio praktika ir patirtimi. Aš nesakau, kad perleidžiamų žvejybos koncesijų sistema yra šimtaprocentinė tobula sistema, tačiau kol kas neturime kitos geros alternatyvos. O šią sistemą taikančių šalių patirtis rodo, kad e, šią sistemą nebuvo įmanoma apsaugoti smulkiosios žvejybos, todėl kad ta sistema tam ir neskirta, tai rodo Islandijos pavyzdys. E, o tos sistemos, kuriomis buvo siekiama apsaugoti smulkę žvejybą ar natūralių bendruomenių veiklą, tai, tai tie tikslai buvo pasiekti. Pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje, Zelandijoje, JAV ar Čilėje tikrai puikus pavyzdžiai. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Mes neturime šios sistemos vertinti kaip mm, nesėkmingos. Manau, kad viskas priklauso nuo to, kaip ta sistema yra. Um, pasirenkama, kokia jos sąranga, o šį sprendimą priima uh, valstybės narės. E, dėl smulkios, nedidelį poveikį darančios žvejybos, e, didesnių žvejybos galimybių. E, galbūt reikia pakeisti kvotų valstybėse narėse skyrimą ir aišku, komisija tam visiškai pritarė, tačiau aš vėlgi pabrėšiu tai, ką kalbėjo e, ponas pranešėjas, tai yra valstybių narių prerogatyva ir jūs kaip teisės e, aktų leidėjai, jei e, manote, kad valstybėms narėms reikėtų numatyti kažkokius bendrus įsipareigojimus, ar prioritetus, tai būtų galima tokią sistemą sukurti. E, kuria būtų kuriamos palankesnės sąlygos smulkiai žvejybai arba tvariai žvejybai. Aišku, komisija tokią iniciatyvą vertintų teigiamai, o dabar e, mes manome, tiksliau pasakius, mes sprendžiame klausimą, ar um, smulkios žvejybos kvotos turėtų būti valstybių prerogatyva. Dėl akvakultūros vystymo e, jis turi vykti atsižvelgiant į aplikosauginius ES standartus. Dėl metinio mokesčio, žuvininkystės mokesčio, netaip paprasta yra e, sukurti tinkamą E, sistemą, atsižvelgiant į akvakultūros vystymą, todėl, kad daugelis produktų atkeliauja pas mus iš Čilės ar Peru ir tai yra kompleksinė rinka, todėl e, šis klausimas nėra toks paprastas. Dėl skaidrumo mes pritarėme, kad e, daugiau skaidrumo leis sukurti geresnę sistemą. Dar buvo pateiktas pora klausimų dėl regionalizavimo. Ar turėtume e, išleisti e, tikslesnius teisės aktus nei dabartinėme pasiūlyme? E, nekarta buvo sakyta, kad teisininkai neleistų mums tikslinti teisės aktų. Nes e, Šiuos sprendimus priim, priima valstybės narės ir labai sunku kažką uh, reguliuoti Briuselio lygmenio šiuo atveju. E, tačiau yra dar vienas esminis klausimas. Ar apskritai e, gera mintis yra imtis tokio žingsnio? Uh, Mes tikrai neturime jokios stebuklingos formulės, vargu ar kas ją turi. Ir sprendimų prieimimas visada vyksta atsižvelgiant į tą teisinę aplinką. Mes apibrėžiame sąlygas, kurioms esant vyksta regioninis bendradarbiavimas. Ir vietoj to labai e, detalaus projekto, mes e, visą procesą vertiname kaip mokymosi procesą ir stebime, kaip dar galėtume jį patobulinti. Dėl pakrančių e, bendruomenių ir investicijų šioje srityje, manau, kad galime šį pasiūlymą aptarti kartu su žvejybos komitetu, vyksta finansavimo pasikeitimas. Yra finansuojamas laivų atidavimas į metalo laužą, siekiant sukurti atnaujinti visą laivų flotilę. Ir e, pinigai gauti iš šios srities yra skiriami pakrančių bendruomenių vystimui. Dėl užsienio darbuotojų proporcijų Mūsų informacija nėra visiškai aktuali, tačiau yra prognozuojama, kad bent 10 procentų ne ES piliečių dirba ES laivuose. Gali būti, kad šis skaičius yra didesnis, kaip aš jau sakiau, mūsų informacija nėra pati aktualiausia, tačiau ta proporcija e, yra, e, tendencija bendra yra kylanti. E, geros žinios yra tos, kad Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl darbo sąlygų e, greitų metų bus pasirašyta valstybėse narėse, tai yra valstybių narių prerogatyva ir mes tikimės, kad ši konvencija palankiai veiks darbo sąlygas. Dėl duomenų. Aišku, reikalingi tikslesni duomenys, kad mūsų politika būtų sėkminga. Aš manau, kad tai nėra, nebus bendra politika, jei ji nesirems bendrais duomenimis. Ir ES dabar pasirengusi 50 procentų visų išlaidų šiam tikslui finansuoti. 158 milijonai, atsiprašau, 358 milijonai eurų yra numatyti bendrijos intervencijoms, e, finansuojant 60, tiksliau iki 65 procentų visų išlaidų. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū už atsakymus. Ir paskutinis kalbėtojas yra pranešėjas ponas Kris Deivis. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju kolegoms už diskusijas, pamėginsiu greitai apibendrinti. Galėčiau pasakyti trumpai, kad per praėjusius keletą mėnesių susitikau daug kartų su komisijos atstovais ir manau, jog jiems retkarčiais reikia įspirti. Taigi ši diskusija tikrai būtų sveikintinas asiputimas ir tiesiog malonumas, o ne dar vienas komisijos atstovų plakimo pratimas. Norėčiau pasakyti tik tiek, kad e, esu labai laimingas galėdamas e, dirbti su šešėliniais pranešėjais. Ir taip pat e, Enrika Rodės iš žuvininkystės komiteto pranešė šią temą, taip pat pateikė puikų diskusinį dokumentą komitetui, kuris rodo, kad ji labai smarkiai atitinka tą nuomonę, kurią šiandien išreiškė ir čia kalbėjusiųjų dauguma. Keletas pastebėjimų. Pirmiausia, kalbant apie gėliavandenės žuvis. Nežinojau, kad diskriminuoju gėliavandenės žuvis. Jeigu susidarė toks įspūdis, tai reikėtų rasti būdą tai išspręsti. Ponas Lavesas paminėjo e, finansus. Žinoma, finansavimas yra labai svarbus, tačiau tam reikalingas atskiras finansinis reglamentavimas. Aš to čia nepaliečiau. Bijau, kad pranešėjas šioje srityje nepateiks tokių pasiūlymų, kuriuoms jūs galėtumėte pritarti. Na, bet galbūt mes galėtume padirbėti su jumis kartu šioje srityje. Kiti pastebėjimai. Linda McKevin kalbėjo apie išmetamas žuvis, be kita ko, kokiosgi būtų alternatyvos, klausė ji. Na, tai tiesa, savo pastabose sakiau, jog išmetamų rūšių draudimas sukurtų tam tikrą dinamiką. Tai nebūtų uh, kažkoks stagnavimas. Žinoma, uždraudus išmesti žuvis buvo pradėta taikyti selektyvi žvejyba. Na ir žinoma, šie klausimai dar būtų diskutuotini toliau. Toliau buvo paminėta perleidžiamųjų žvejybos koncepcijų sistema Niderlanduose ir buvo kalbėta apie tai, kad ji negalėjo kovoti su pernekinti save žvejyba. Na, negalėtume pasakyti, kad tokia sistema iš esmės yra bloga. Ir Junktinėje karalystėje mes turime panašią perleidžiamų žvejybos koncesijų sistemą, nors, žinoma, ją taip pat reikėtų tobulinti. Martinas Kevalinas klausė, ar galima būtų įgyvendinti tokią sistemą iki 2015 metų, e, būtent e, numatyti didžiausią dausų leidžiamą sužvėjoti kiekį, bet visi sako taip, tai galima pasiekti jeigu norėsime atkurti biomasę iki 2015 metų, ne, to negalėsime padaryti net ir iki 2020 metų. Tačiau čia svarbiausias dalykas yra apibrieštis. Toliau buvo klausima, koks yra mano maksimalios, didžiausios, didžiausio tausos leidžiamos užvėjoti kiekio apibrėžimas. Na, aš norėčiau, kad žuvų ištekliai būtų atkurti iki to lygio, koks buvo prieš 50 metų. Ir Tai rodo, koks, yra, koks galėtų būti tinkamas balansas tarp žvejybinių laivų ir rentabilumo. Na, galbūt tokias samatas dar reikėtų ir koreguoti. Na, galbūt pagrindinis mano nesutarimas būtų su ponu Ferrera ir galbūt mes su juo dar susidursime šiandien po pietų žuvininkystės komitete. Pone Ferrera, jūs minėjote, kad žvėjai rizikuoja savo gyvybėmis, mėgindami žvejoti tam, kad išgyventų tam tikrais atvejais. Tačiau iš tikrųjų tai yra tiesiog per daug intensyvios žvejybos pavyzdys. Jie rizikuoja, todėl kad lengvai sugaunamų žuvų nebėra. Ir pirmiausia, manau, jog mes turėtume remti smulkiuosius žvejus ir iš esmės tai turėtų būti valstybių narių atsakomybės rytis nors bus ir toks e, atitinkamas žuvininkystės reglamentas, kuris jiems padėtų. Kalbama, kad mes norime didesnės regionalizacijos, o kita vertus norime daugiau priemonių iš Europos komisijos. Tačiau iš tikrųjų neturėtume kaltinti vien tik tai Briuselio. Arba sakyti, kad galime ir toliau subsidijuoti tam tikrą žuvininkystės sritį, kuri yra nebe rentabili. Ir iš tikrųjų tai tik tai didina tą finansų krizę, su kuria mes susidurėme šiandien Europoje daugelie sričių. Ir galiausiai Kristoferis Fjellneris visiškai teisingai pasakė, kad sprendimus žudygystės politikoje priima per nelik mažai žmonių Europos parlamente. Ta patį būtų galima pasakyti ir apie valstybės narės. Dažniausiai sprendimai yra trumpalaikiai, yra neatsižvelgiama į bendrą kontekstą, žuvininkysės rytyje visoje Europoje. O būtent į tai reikėtų atsižvelgti siekiant valdyti žuvis geriau. Ir visuomet tai būdavo ir šiame parlamente. Visuomet yra tokia rizika, kad nedidelis narių skaičius, narių, kurie yra motivuoti ir pasiryžę įgyvendinti nacionalinius interesus, pasirodys e, tam tikrose darbo grupėse, strategijų priimimo komitetuose tinkamu metu. Ir sakoma, taip, mes norime bendrosios žuvininkystės politikos, tačiau tai nėra mūsų problema. Iš tikrųjų, pasaulį valdo tie, kurie dalyvauja ir būtent mes privalome dalyvauti, priimant sprendimus. Ačiū. Dėkoju, Krisai. Deivis, manau, tikrai reikėjo išsamei aptarti šią temą. E, pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 9 diena, sako pirmininkas, 12 valanda. Balandžio 12 dieną balsuosime komitete, o e, rodus pranešimas e, žuvininkystės komitete bus balsuojamas Liepos 10, o rugsėjo mėnesį e, balsuosime plenarinėje 25 balandžio. Tikriausiai pamiršau pasakyti, balsuosime mūsų Envi komitete. Šis pranešimas yra labai svarbus, komitetas turbūt, atsiprašau, pranešimas būsantis lakmuso popierėliu e, visai e, mm, Lisabono sutarčiai, todėl kad e, likščiol bendroji žuvininkystės politika buvo kuriama už uždarų durų. Mes dabar turime galimybę kurti šią politiką skaidriai, yra, e, tai puikiai suvokia mūsų pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. O prieš perėdamas prie kito darbo atvarkės punkto noriu pasveikinti mūsų svečius iš Suomijos, kurie vieši čia e, Satu Hasi kvietimu. Manau, matau, kad jie sėdi netoli lango, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Perėsime prie šeštojo darbo atvarkės punkto bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas. Kolegė Ferreira yra pranešėja. 30 minučių galime skirti šiai temai. nes 11.30 norėčiau baigti šio klausimo aptarimą. Pirmiausiai žodis pranešėjui kolegai Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Tačiau e, ši nuomonė iš esmės atsirado dėl to, kad e, bendros žuvininkystės rinkos organizacija ir funkcionavimas yra tiesiogiai susijęs su žuvų išteklių ir jūrų ekosistemų išlikimu. Lygiai taip pat galim kalbėti apie visuomenės bendrai sveikatos, e, sveikatos apsaugą ir maisto saugą. Aš kalbėsiu apie du dalykus. Pirmiausia, aplinkos apsaugos dalykus, o paskui visuomenės sveikatą ir maisto saugą. Pirmiausia, svarbu kalbėti ir suprasti, kad žuvininkystės atžvilgių aplinkos apsaugos tema negali būti atskirta nuo ekonominių ir socialinių reikalų. Tie dalykai yra tarpusavėje susiję ir e, integruoti. Kalbėdami apie tvarumą, turime nepamiršti visos eilės socialinių ir ekonominių priežasčių. Tai leistų bendrai paaiškinti, kodėl ši nuomonė e, buvo parengta. Kai kurie parlamentarai e, vertina e, smulkių žvėjų, tradicinių žvėjų vaidmenį. Sakoma, kad reikia remti žvėjus, kurie priklauso vienam ar kitam laivybos sektoriui. Šiuo metu šios laivyno dalys nedalyvauja E, žuvininkysės bendrosios rinkos organizavime, ypač kai kuriuose valstybėse narise. Kaip aš ką tik sakiau, šis sektorius turi e, prisidėti prie geresnio tvarumo, kokybiškesnio e, žuvų išteklių naudojimo tvarumo. Aš nesutinku su ponu Kris Deiviu, kuris sakė, kad e, pozityvi diskriminacija turėtų būti valstybių narių reikalas. Mes irgi galime čia imtis veiksmų. Mes galime padėti smulkiems pakrančių žvėjams. Kartais valstybės narės turi savo teisės aktus, e, kuriais jos ir vadovaujasi, bet e, joms yra sunku pozityviai diskriminuoti smulkius žvėjus. Ir tada natūraliai valstybės narės linksta prie stambiojų žvejybos bendrovių. Taigi tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kalbant apie žuvininkystės rinkos pertvarkymą. Aš savo ruoštų bandysiu atsakyti klausimą, ar kažkaip reikėtų prisidėti prie geres, prie produkcijos padidėjimo šiame sektoriuje? Ar pa, galima padidinti e, kultūrinių žuvų kiekius ir sukurti papildomos vertės? E, visa tai yra aktualu, kai kalbame apie e, suganomą žuvies kiekio tvarumą. Be to, e, turėtume leisti žuvų ištekliams atsinaujinti natūraliai. Aš nemanau, kad e, tokie pasiūlymai yra suderinami su mūsų teisės akto koregavimo mintimis. Kaip jau buvo pasakyta, turime išsikelti didelius tikslus, bet elgtis turime išmintingai. Rinka reikalauja nuoseklaus sprendimo sektoriaus poreikiams. E, turiu galvoje sugaunamo žuvies kiekius, taip pat reikia įvertinti rinkodaros poreikius žuvininkistės sektoriuje privalu pagalvoti ir apie kitus aspektus, pavyzdžiui, geras vartotojų informavimas, kai kuriuose pakeitimuose apie tai yra kalbama. Nenoriu leistis per daug giliai, nenoriu kiekvieno pakeitimo atskirai aptarinėti, todėl dabar ir baigsiu. Ačiū. O dabar žodis Kristofel Fjellner, o tada Mario Pirilo. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia aš kur kas mažiau minčių turiu išsakyti negu dėl ankstesnių pranešimų, todėl aš pabandysiu apsiriboti e, ties pora komentarų, tokio bendro pobūdžio minčių išsakysiu. Aš manau, tai, kas yra pasiūlyta rinkos organizacijai, e, apie ką ką tik kolega kalbėjo ir ką yra parašęs, E, yra susiję su labai nedidelė rinkos dalimi. Mesgi kalbame e, su valstybiniu e, lėšų naudojimu. Aš prisimenu, kad anksčiau mes esame sakę, kad reikia kovoti ne su daugiau pinigų mokėjimu, bet su blogu pinigų mokėjimu. O dabar matome, kad žuvininkistės sektoriui jau yra numatoma skirti daugiau lėšų. Pasaraisiais metais jau ir taip yra labai daug lėšų sutelkta, kad žuvininkistės pajėgumai būtų pagerinti. Ir dabar, jeigu dar daugiau lėšų skirsime, tai problema tik pasunkės, o ne palengvės. Mes e, sakome, kad e, šiomis sąlygomis reikia daugiau pinigų, kovojant su neteisingu e, žuvų paleidimu e, ir sugavimu. Manau, kad toks mąstymas nėra teisingas. Visame e, žuvininkistės sektoriuje Europoje jau yra matomas akivaizdus per didelis valstybės finansavimas. Ir manau, kad pranešėjas iš esmės e, siūlo idėją, kuri problemą dar labiau užaktualis, nes jis siūlo dar daugiau pinigų skirti. Viskas. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti kolegai Ferreira už jo pranešimą, e, kuriame pateikiama gera apžvalga Noriu padėkoti uždėmesį skiriamą e, smulkiai pakrančių žvejybai. Daugelėje valstybių narių smulkioji pakrančių ir tradicinė žvejyba vaidina svarbų vaidmenį. Kai kuriuose regionuose tai yra labai svarbi užimtumo sektoriaus dalis. Mes kalbame apie ištisą e, pasiūlymų paketą rink, bendram rinkos organizavimui, e, kuriuo siekiama atsižvelgti ir į ekosistemas. Žvejyba vaidina lemiamą vaidmenį e, ne tik rinkoje, tačiau ir žvėjai galėtų siekti užtikrinti tinkamą duomenų teikimą. Gavę pakankamus duomenis galėtume numatyti tikslesnius reikalavimus tausoti išteklius. Valstybės turėtų laikytis regionalizavimo standartų. Ponas Ferreira kalba apie būtiniausius e, standartus taikomus išmetimui į jūrą ir nepageidaujamos priegaudos iškrovimui. E, būtų galima e, ieškoti mišrių priemonių, galbūt kompensavimo sistemos O kalbant apie informaciją teikiamą vartotojams, e, šis klausimas yra komplikuotas. Turėtų e, būti teikiamas išsamus aprašas e, vartotojui. Tačiau, kaip jau sakiau, šis klausimas yra labai kompleksinis, nes keliamą klausimą ar apskritai produktai e, buvo tinkamai pagaminti, sužvejoti ir ar tie produktai yra sveiki. E, mane nustebino tai, kad e, organizuojant bendrą rinką nėra atsižvelgiama, tai yra, yra atsižvelgiama į tarptautinius standartus, tačiau aš dar prisimenu ankstesnės diskusijas, kai buvo kalbama apie trečiųjų valstybių produktus, kuriems yra netaikomi ES standartai. Ir jei dabar um, vykdant bendrą rinkos organizavimą panaikinsime reikalavimą teikti kilmės nuorodą prie produkto, uh, E, tai bus žingsnis atgal. Aš palaikau sieki suvienodinti žvejybos e, sąlygas, ypač viduržėmio jūroje. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu Bas Eichaut, o tada ponia Ana Rosbach. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, jo labiau, kad e, išsamei kalbėjome prieš tai. E, jei kalbame apie bendrą rinkos organizavimą, tai esminis dalykas komisijos pasiūlyme yra tik tikslai. Um, turėtume siekti platesnių tikslų atsižvelgdami į bendrą žuvininkystės politiką. O dabar kalbame tik apie e, bendrą rinkos organizavimą žuvininkystės sektorija. Manau, kad e, šio pasiūlymo tikslas galėtų būti platesnis, tai yra esminis dalykas. Aišku, E, komisijos pasiūlymą būtų galima kritikuoti, e, todėl kad e, galios yra perdodamos gamintojų organizacijoms. Mes remiame pranešėjo idėją, nes komisijos pasiūlyme tikrai pasigendame uh, to akcento, kad turėtų būti remiami e, tikrieji veikėjai ir turi būti skirtos sankcijos e, laikantiems netinkamo, besilaikantiems netinkamos praktikos, ypač e, kai kalbame apie nepageidaujamos priegaudos iškrovimą, turėtume kurti finansinės paskatas, kad nebūtų žvejojama ta žuvis, kuri yra nepageidaujama. Aš visiškai remiu pranešėją, kuris siekia patobulinti šią sistemą. Dar viena pastaba susijusi su informacija teikiama e, visuomeniai reikėtų informuoti vartotoją apie tai, iš kur yra žuvis, kur ji yra sugaunama, tačiau dabartinė sistema neleidžia vartotojų aiškiai susigaudyti, kur žuvis yra sugauta, todėl geografinės nuorodos yra būtinos. Ir pagaliau paskutinis klausimas pranešėjui, kodėl 11 pakeitime yra išbraukta galimybė kai kurios produktus panaudoti filantropiniams tikslams. Man įdomu, kodėl šis pakeitimas buvo išbrauktas. Dabar, ačiū, Abbas Aiho, dabar Antina Rosbach. Tak, moment. Jeg vil også forfatte mig i korthed. Um... Labai ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Džiaugiuosi, kad jūs analizuojate tvarumo klausimą ir atsakingą akvakultūrą. Malonu, kad jūs teikite pasiūlymus akvakultūros srityje. Taip pat atkreipite dėmesį ir į pakrančių žvejybą. Taip pat gerai tai, kad kalbate apie tvarumą tam, kad neturėtume pernelyg intensyvios žvejybos. Tačiau, kalbant apie finansavimą, čia nu, man kyla didelių sunkumų, kadangi žuvininkystės ir akvakultūros produktai ir jiems taikomos priemonės pramonėje taip pat turėtų būti taikomos ir laisvojoje rinkoje. Sutinku su ponu Fielneriu. Manau, kad mes visi tai panalizuosime ir pamėginsime pateikti pakeitimus šioje srityje. Tačiau manau, kad tikrai bus labai sudėtinga uh, sulaukti daugiau finansinės paramos žuvininkystės sektoriui. Ačiū. Ačiū. O dabar suteiksiu galimybę generalinio Mare direktorato iš komisijos atstovai, ponai Rambach. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti porą trejata dalykų, kurie paaiškins padėtį ir atsakys į daugelį pateiktų klausimų. Mes kalbame apie bendrosios žuvininkistės politikos reformos sudėdamasias dalis. Todėl e, e dabar vyksta, prasidėjo tarsi naujas etapas, nauja fazė toje diskusijoje, pratesant tą diskusiją, kuri vyko anksčiau ir toliau mes kalbėsime apie finansavimą. Taigi, e, kai kalbame apie bendros rinkos organizavimą žuvininkistė ir akvakultūrai, turime išskirti du pagrindinius dalykus. Pirmiausia, akvakultūros ir žuvininkistės sektorius turi būti gerai suorganizuotas ir kitas dalykas turi būti nustatyta sistema žuvininkistės produktų e, pateikimui į rinką ir akvakultūros pateikimui į rinką. Uh, Mūsų komisijos tikslas yra lygiai toks pat. Mes norime, kad šis sektorius pats save e, sutvarkytų taip, kad jis taptų tvarios žuvininkystės užtikrintojų, atsakingų už, to, už tvarumo užtikrinimą, nes būtent šio sektoriaus veikėjai viską e, paverčia realybę. Tokia yra e, parlamento ir tarybos politika ir parlamentas ir taryba turi nuspręsti, kokia ji bus. Taigi, ką mes labiausiai siūlome per šią reformą. Siūlome realizuoti gamintojų uh, organizacijų e, vaidmenį geriau, nes jau ilgą laiką tos organizacijos norėjo kontroliuoti rinkos intervencijas. Ir gamintojų organizacijos dabar jau aktyviai dalyvauja skatinant tvarę žvejybą. E, todėl Europos komisija šiuo požiūriu siekdama šio tikslo siūlo, kad, e, kad e, finansavimo ir ne tik finansavimo priemonės būtų suteiktos tokiams organizacijoms. Mes žinome, kad egzistuoja stambių vartotojų ir gamintų organizacijų, kurios galėtų siekiamus tikslus įgyvendinti. Reikia pasakyti, kad naujausias dalykas yra tai, kad šioje priemonių, e, šiame priemonių pakete mes siūlome e, labiau palaikyti ryšį su gamintojų organizacijomis, kad geriau galėtume planuoti jų ateitį, nes e, tie planai leistų jiems palengvinti, palengvintų jiems tvaresnę žvejybą ir paskui būtų jiems lengviau pateikti prekes į rinką. E, mūsų kuriama sistema yra savanoriška, todėl e, e, žvėjai gali laisvų norų nuspręsti, ar jie nori vadovautis mūsų pasiūlymai savo veiklą organizuodami. O baigdamas noriu atsakyti į kitokį klausimą. Tradicinė žvejyba. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai. E, bendrojo žemės ūkio, e, žvej, atsiprašau, žvejybos e, e, rinkos organizacijoje yra kalbama apie tradicinę žvejybą ir sakoma, kad tie smulkus žvėjai gali susitelkti į grupės ir tai leistų jų veiklą efektyviau organizuoti. Yra vartotojų grupė, kuri įvedė kitą savoką, tai yra sugavimo data. Ir aš norėčiau keletą E, minčių skirti šiai idėjai, nes e, vartotojų organizacijos reikalauja, kad tas terminas būtų įvestas. Tai leistų diferencijuoti produkciją, kuri buvo pagaut, sugauta prieš tris dienas ir prieš tris savaitės. Aš e, girdėjau, ką anksčiau kalbėjusi parlamentarai sakė nes e, e, žuvis, kuri buvo pagauta prieš keletą žuvų, dar yra keletą dienų yra puikios kokybės ir vartotojai supranta, kad e, turi būti atskiriama, atskiriamos sąlygos žuviai, kuri yra šviežiai sugauta ir žuviai, kuri yra seniau pagauta. Ir tai ypač aktualu, kai kalbame apie smulkiuosius tradicinius žvėjus. Nes neretai jų pagavimo laikas labai smarkiai skiriasi nuo to, kaip e, žuvį rinkas pateikia e, stambieji, pramoniniai e, žvėjai. Pranešime apie tai turėtų būti kalbama. Toliau yra kalbame apie tam tikrų priemonių išmontavimą, apie tam tikrų e, priemonių panaikinimą. E, buvo kalbama apie finansinės subsidijas. E, Reikia pasakyti, kad yra dvi finansavimo priemonės, dvi pagrindinės ašys. Pirmiausia, tai yra griežtai vadinamosios intervencijos ir kitas dalykas, ir čia aš norėčiau paminėti komisijos pasiūlymą palaipsniui tas intervencijas mažinti. E, taigi žvėjai ne tik nebejaustų intervencijų, bet kai tik įmanoma, e, tos intervencijos turės būti panaudotos e, žuvies e, išmetimui arba kitiems tikslams. 45 milijonai yra skiriami tam tikslui. E, kodėl tokia suma? Buvo nuspręsta, kad tiek reikia, kad galėtume įvertinti, kad siūlomieji žuvininkisės teisės aktai yra veiksmingi arba neveiksmingi. Kita problema. Zonų apibrėžimo problema. Komisija mato, kad šiandien vartotojai negauna pakankamą informacijos ir e, ne viskas yra surašyta etiketėse, pavyzdžiui, iš Šiaurės rytų Atlanto sugaunamos žuvies. Ir maisto ir Žemės ūkio organizacija yra išskyrusi 12 zonų ir komisija siūlo, kad zonos turėtų būti naujai perpaskirstos arba zonose turėtų būti tam tikros pazonės išskirtos. E, buvo sakoma, kad pavyzdžiui Šiaurės jūroje būtų galima išskirti Velso dalį arba Airijos dalį. E, ir tokiu požiūriu etiketėse turėtų būti pažymėti tokie dalykai. Kitas dalykas - dėl žuvų jauniklių žvejybos. Aš trumpai galiu pasakyti, kad taip iš tiesų nėra. Komisija siūlo e, ir e, su gamintojų organizacijomis kalbėdami apie tai esame e, aptarę. Mes sakome, kad reikėtų pritaikyti tam tikras techninės priemonės, kurios leistų sumažinti arba visiškai panaikinti žuvų jauniklių žvė, e, suga, sugavimą. Komisija e, mano, kad e, šis pasiūlymas yra aktualus šiuo momentu ir reikia, kad gamintojų organizacijos užtikrintų, kad sprendimai, kurie yra priimami tokiu atveju, būtų įgyvendinti. Ir čia nėra jokių, jokio dviprasmiškumo. Mes e, jokių būdų negalime, e, negalėsime tada teikti, kad gamintojų organizacijos trukdo e, žvėjų pastangoms negaudyti jauniklių žuvų. Dar vienas dalykas. dėl labdaringos veiklos. Nežinau, kad mes, ar mes čia galėtume kalbėti e, tomis temomis, kalbėdami apie žuvų paskirstimą. Dėl alternatyvų žvejybai aš jau pasakiau, ką galvoju. Manau, ponė pirmininkė, kad atsakiau viską, kas reikia. Tiesa, dar buvo klausimas dėl tarptautiškumo, transnacionalinio elemento. Tai yra vienas iš komisijos e, mm, siūlom, viena iš komisijos siūlomų sričių, kurioje reikėtų daugiau padirbėti. Turėtume sukviesti visas suinteresuotas pusės į diskusijai ir bandyti išspręsti problemą. E, turim daug pavyzdžių, turim nemažai prašymų, kai e, bendrijos e, tam tikrų pamatinių dokumentų sukūrimas trukdė e, nacionaliniams e, tikslams įgyven, būti gyvendintiems. Todėl komisija šiuo metu nusprendė palaikyti ryšį su gamintojų organizacijomis ir su tarp profesinėmis organizacijomis. Ačiū. Ar pranešės dar kartą norėtų žodžio? Prašom, ponia Ferreira. Rapidamente, porque Taip, labai ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Kalbėsiu taip pat ir žuvininkystės komitete, kur bus analizuojama šis klausimas. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį. Tikrai visą tai bus pasverta ir atsižvelgta į tai. Jau sakiau šešėlinių pranešėjų susitikime, kad esu atviras visiems pakeitimams, kurie bus pateikti iki numatyto termino. Visuomet esu pasirengęs aptarti atskirus pasiūlymus, tačiau dabar norėčiau trumpai atsakyti į keletą čia iškeltų klausimų. Pone Rosbak ir kolega iš EPP minėjo tai, kad šis pasiūlymas atsižvelgia į subsidijas ir į, į tai, jog tuo būdu yra švaistomos viešos lėšos. Turiu pasakyti, kad kyla toks susirūpinimas, į tai yra atsižvelgiama, būtent reikia pagerinti žviejų gaunamas pajamas. Jeigu pasižiūrėsime į pajamų lygį tinkamai, ko šiuo metu negali, nedaroma, jie susidurtų su mažiau problemų. Jeigu jiems būtų mokamas tinkamas atlygis už jų darbą, tuomet jiems nereikėtų taip smarkiai išvaistyti žuvų išteklių. Yra daugybė pasiūlymų. Na, mes visi sutinkame su tuo, kad norime labiau tinkamai žvejoti, tačiau turime susitarti ir dėl priemonių, yra, kurios yra taikomos žvejams. Nenorime švaistyti viešų lėšų. Mes tik norime, kad būtų sažiningiau paskirstomas, paskirstoma produkcijos grandinėje pridėtinė vertė. Šiuo metu pajamas gauna tarpininkai ir labai nedidelę lėšų dalį gauna patys žvėjai, gamintojai. Taigi, jeigu iš naujo subalansuotume šią gamybos grandinę, pasižiūrėtume į tai, kas kiek gauna, tuomet nebešvaistytume viešų lėšų. Tikiuosi, kad į šią poziciją tinkamai atsižvelgs tie, kurie kelia šį klausimą. Žinoma, čia yra aplinkosauginių dalykų, yra tam tikrų teigiamų išorinių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti tiek aplinkosauginių požiūrių, tiek e, socialinių požiūrių. Ir žinoma, kartais mes turime teikti subsidijas. Tam, kad atsižvelgtume taip pat ir į teigiamas, teigiamus išorinius e, aplinkosauginius ir socialinius aspektus. Čia mes siekiame plataus užmojo tikslo siekiame tinkamo aplinkosauginio rezultato. Sieksime, kad tai būtų padaryta kaip galima geriau. Subsidijos yra vienas būdas, tačiau yra taip pat ir kitų būdų. Galbūt nenorėsime naudotis konkrečiais fondais, tačiau yra ir kitų galimybių, e, nepriklausančių bendrai žuvininkystės politikai kitų fondų, kuriais būtų galima pasinaudoti siekiančio tikslo. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie minimalę kompensaciją už patirtas išlaidas dėl išmetimo į jūrą arba nepageidaujamos priegaudos e, sandėliavimo. Gali būti ir kitų priemonių, siekiant mūsų tikslų. Kalbant apie tai, kaip reikėtų tvarkyti nepageidaujamą priegaudą norime tinkamų rezultatų, tam reikės nustatyti tinkamus, tinkamas priemonės. Na, kaip jau sakiau, reikėtų pereiti nuo popierinių dokumentų prie faktų ir siūlyti tinkamus sprendimus. Nematau, kodėl reikėtų išbraukti nemokamą dalyjimą iškrautų produktų labdaros arba šalpos tikslais. Uh, Ir toliau tai gali būti tinkamas variantas. Gamintojų asociacijos nerimauja dėl to, kad jos bus verčiamos nemokamai dalinti tokius produktus labdaros arba šalpos tikslais. Būtent tai čia norima pasakyti. Tačiau nekalbame apie tokius nepagidaujamus išteklius, kurie būtų netinkami, o vis tiek juos reikėtų dalinti šalpos tikslais. Aš tik sakau, kad bet koks įsikišimas turi būti tinkamai pagristas, jis neturi būti brangus, jis turi būti tinkamai apsvarstytas, atsižvelgiant į tai, ko mes norime. Nes jeigu mes čia nustatysime tinkamas priemonės, tikrai matysime gerą teigiamą rezultatą. Šiuo metu žmonėms nėra tinkamai atmokama už tuos teigiamus rezultatus, kurie, kuriuos jie pasiekė. Dėkoju. Ačiū kolegai Ferreira. Keitimasis nuomonėmis baigėsi. Envi komitete kal, e, balsuosime e, balandžio 25, o kovo 9 dieną, sako pirmininkas, pakeitimų pateikimo terminas 12 valanda. E, gegužės 13 dieną pranešimas bus balsuojamas atsakingose komitetuose, o plenarinėme posėdyje Liepos sesijoje. Kolegės ir kolegos, kurių rinkėjai yra žvėjai arba kurių rinkiminės apygard, apygardos yra um, regionuose, kur yra vykdoma smulki žvejyba, labai svarbi regionams, atkreipkite dėmesį į tai, todėl kad šis pasiūlymas bus įtrauktas į bendrą e, žuvininkystės politikos paketą. Taigi mūsų atsakomybė čia yra didelė, todėl kad mes praktiškai formuojame, kuriame politiką. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, septintasis darbo atvarkės punktas, tarybos reglamento 1185 pasvirasis brūkšnys 2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose dalinis keitimas. E, nuomonės referentas Andrija Zanonė, žodį suteiksiu Jums. 30 minučių turime e, aptarti šiam klausimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbėjome apie įvairias ES žuvininkystės politikos problemas. Dar viena problema yra žalinga pelekų šalinimo praktika. ES yra draudžiama e, nupjauti rykliams laivuose pelekus, o juos pačius išmesti iš laivų. Tačiau yra ir išimčių, e, kurios numatomos e, tuomet, kai turimi specialieji leidimai. E, o šie specialieji leidimai iš ties turėtų būti išimtys, tačiau jie jau tapo norma, ypač dviejose valstybėse narėse, tai yra Ispanijoje ir Portugalijoje. Kipras taip pat turi šį leidimą. Tokia Išimčių turinti sistema yra sunkiai kontroliuojama, e, juo labiau, kad pagal šią sistemą leidžiama pelekus pašalinti laive, jei pelekų ir skerdeno svorio santykis neviršė 5 procentų. O šis procesas yra labai sunkiai kontroliuojamas, net mokslinių įrodymų jokių nėra. Ir Jo labiau, kad e, pavyzdžiui tas skerdeno svoris skiriasi priklausomai nuo to, ar ryklys yra išdarinėtas ar ne. Mokslo bendruomenė e, teigia, kad būtų protinga ir reikalinga numatyti reikalavimą, iškrauti ryklius su nenupjautais pelekais. E, mokslininkai remiasi įvairiais tyrimais, e, be to komisija prisėmė tam tikrus įsipareigojimus e, pagal FAO 2009 metais komisija parengė ir veiksmų planą skirtą reiklių ištekliams išsaugoti ir valdyti. E, šio pasiūlymu buvo siekiama panaikinti specialiuosius leidimus, o žvėjams numatyta galimybė nupjauti dalį pelekų nuo paties ryklio kūno e, tik siekiant, kad e, vėliau pats ryklio sandėliavimas būtų paprastesnis. Biologinės e, žuvų ypatybės yra tokios, kad galėtume įvesti seksualinės brandos kriterijų 18-19 metų tam tikroms žuvų rūšims. Tačiau, kaip Kris Deivis kalbėjo, kai kurios žuvų rūšys niekada nepasieks seksualinės brandos. Jo labiau, kad um, yra tik labai trumpas laikotarpis, kuriuo žuvis dauginasi. Ir ypač Ispanijoje, pavyzdžiui, 50 procentų sugautų žuvų, tai yra melsvųjų ryklių, o Europos Sąjungoje yra sugaunama 68 procentai visų atlantinių pilkšvųjų ryklių. Šios dvi ryklių rūšys yra pažeidžiamos rūšys, o kai kuriuose vandenyse netgi nykstančios rūšys. Todėl daugelis valstybių pačios, ne ES valstybių, pačios nusprendė e, susitarti, uždrausti šalinti pelekus žvejybiniuose laivuose. Tai padarė JAV, e, Centrinė Amerika, Junktinė karalystė, Vokietija. Buvo susitarta nešalinti pelekų laivuose. 2009 metais Europos e, Sąjunga deklaravo apie 111 tūkstančių tonų rajų iškrovimo. E, Honkongo ir Kinijos rinkai ES teikia didžiąją dalį um, ryklių pelekų. Ši prekyba yra viena pelingiausių žuvininkystės sektoriuje. Komisija e, teikia pasiūlymą, kuris yra e, prasmingas pasiūlymas ir aš pateikiau tik keletą pasiūlymų pakeitimų, norėdamas sustiprinti tekstą arba kai kurias jo vietas išdėstyti aiškiau. Turime labai aiškiai kalbėti apie draudimą be jokių išimčių. Reikia pasiekti labai svarbu e, taikymo sritį praplėsti ir eksportui. Ir pavyzdžiui, Europos sąjungoje Galisijoje yra iškraunami Japonijos laivuose e, sužvejoti rykliai. Taigi reikėtų išplėsti tą taikymo sritį, kad e, draudimas būtų taikomas e, visiems ES vandenyse žvejojantiems laivams. Taip pat reikėtų e, sukurti tvirtesnę informacinę bazę, kaupti duomenis, reikalinga išsamesnė informacija apie ryklių iškrovimą, apie e, žvejybą tam tikrose zonose. Aišku, svarbu numatyti standartus, tačiau dabar pastebime, kad tų standartų nėra laikomasi. Reikia atidžiau kontroliuoti vykdomų patikrinimų kokybę. Kris Deivis jau kalbėjo apie tai, kad 60 milijonų tonų žuvies yra sugaunama nelegaliai, o tai yra tik Lietkalnio viršūnė. Mes turime e, būti atsargus, turime ieškoti e, bendro problemos sprendimo būdo siekdami, kad būtų vykdomos tinkamos kontrolės. Pati apibrieštis Tai, kad e, pelekai natūraliai turi likti ant kūno, taip pat yra e, svarbus aspektas. Politinis konsensusas čia jau yra. Juo siekiama visiškai uždrausti ryklių pelekų nupjaustimą. Dar 2010 metais Europos parlamentas e, pasirašė E, tiksliau patvirtino rašytinį pareiškimą, e, kuriame komisijos prašoma uždrausti ryklių pelekų nupjaustimą žvejybos laivuose. Tai yra žingsnis didesnės apsaugos link. Taigi tas siekis apsaugoti ryklius yra žingsnis gera linkme, tačiau kontrolės yra nepala, nepakankamos. Tai yra silpnoji šio pasiūlymo e, vieta, e, o turėtume siekti didesnės apsaugos. Ačiū. Norėčiau e, po dvi su pusę minutės suteikti šešėliniams pranešėjams ir po pusantros minutės kitiems e, komiteto nariams, nes priešingų atveju nespėsime aptarti kito darbo atvarkės punkto. Jei pritarėte tokiai procedūrai, tai taip ir darysime. Dabar suteiksiu žodį poniai Sabu. 2 minutės 30. Labai ačiū. Aš e, buvau 2010 metais e, parašyto rašytinio pareiškimo dėl irklių pelekų nupjaustimo draudimo bendra autorė. Taigi labai svarbu. Šis pasiūlymas iš Europos komisijos dabar yra labai svarbus. Juo yra siekiama išspręsti visas likusias nereguliuojamas, nere, nereguliuotas sritis. Nere, Ir tam yra teikiamas toks reglamentas e, dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose. Man atrodo, jis yra labai svarbus ekosistemai ir bioįvairoviai. Būtina ginti ryklius, teikiant ES teisės aktus, kurie būtų labai galingi. Ir aš džiaugiuosi, kad mes dabar turime šį pranešimą, nes jis sustiprina komisijos pasiūlymą. Aš taip pat rekomenduoju balsuoti prieš tuos pakeitimus, kurie siekia susilpninti pasiūlymą. Manau, jog turime sustiprinti tokias taisyklės ir tik tokiu būdu galėsime prisidėti prie jūrų aplinkos išsaugojimo. Ir, man atrodo, tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti taip pat ir tvarę žvejybą. Taigi pritariu šiam pasiūlymui ir dar kartą kartoju, kad buvau parlamento deklaracijos bendra autorė, ją pasirašiau, ji atkreipė dėmesį į tai, jog egzistavo ši problema ir dabar būtina sureglamentuoti visas spragas šioje sistemoje. Su malonumu galiu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad turime šį pranešimą ir nubalsavus galėsime pateikti dar tvirtesnį pasiūlymą. Ačiū. Labai ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu. Pone Belgija, prašau, 2,5 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau bent 2,5 minutės kalbėti, nes aš norėčiau e, aptarti labai sudėtingą e, pasiūlymą ir aš esu dėkinga pranešėjui už šį darbą. Jau mano kolegos bandė atkreipti jūsų dėmesį į e, tokią žiaurę, šokiruojančią praktiką, kuri e, daroma, atliekama su e, rykliais. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad e, kitos žinduolių rūšys irgi gali būti patrauklios, neretai tai yra e, patrauklios rūšys. Bet dabar matome, kad Europos teritorijoje ir Europos žvejybinėse laivuose e, taip yra elgiamasi su rykliais. Tai, kas vyksta Dabar yra sugrįžimas prie e, to, kas vykdavo Kamerūne ir Dramblio kaulo krante. Paskaičius šią informaciją aš jaučiausi tikrai šokiruota. Nepaisant to, kad tokia praktika yra draudžiama, yra konstatuota, kad 15 procentų e, Europos e, žvejybos E, sudaro tokį dalyką ir Europa yra antroje vietoje pasaulyje sugaunam, pagal sugaunamų ryklių kiekį. Ir kaip jau anksčiau kalbėjusi sakė, tokia veikla turi būti nutraukta kuo greičiau. Jau 2010 metais Europos parlamentas parašė rezoliuciją to klausimu ir mes Europos ekologistų grupė. Norime paremti tuos pasiūlymus, kurie pranešime šiandien yra išdėstyti ir reikalaujame, kad e, žuvininkistės komitetas ir Europos komisija įgyvendintų e, šį e, visišką ryklių žvejybos tam tikslui draudimą. Europos parlamentas nori pabrėžti savo reikalavimą, kad būtų galutin, kad turime reikalauti, kad būtinai būtų baigiamas e, toks žiaurus ryklių skerdimas. Mes e, dar kartą galime pabrėžti, kad e, tai yra tiek pat šokiruojanti praktika, kaip ir dramblių žudimas. Kolegė Žuly Kulį vardu Martinas Kelenan, dvi minutės su pusė. Uh, you, Matėjas. Ačiū Matėjasai. Dar kartą norėčiau atsiprašyti Džiulį Kelį vardu ir kalbėsiu dabar vietoj jo. Dėkuoju pranešėjui už jo pateiktus pasiūlymus. Buvo labai įdomu perskaityti šį pranešimą. Pranešėjas, žinoma, tvirtai remia komisijos pasiūlymą sugriežtinti ryklių pelekų šalinimo reglamentą, e, panaikindant e, tam tikrą išlygą dėl ko e, ryklių pelekai vis dar būdavo šalinami. Kaip jau iki šiol daug kas sakė, tai buvo tikrai beprasmiška ir bloga praktika, e, žlugdanti jūrinės ekosistemas ir tvari žuvų išteklius. Ir kaip jau sakiau, mano šalis jau dabar draudžia tokią praktiką. Net ir tokių e, leidimų panaikinimas nebūtinai sustabdys kai kurių valstybių narių šios praktikos taikymą. Ir kaip pranešėjas šeštame ir dešimtame pakeitimuose sako, e, e, ryklių pelekai privalo būti mm, tinkamai nepašalinti, tam, kad būtų galima konkrečiai laikytis tokių reikalavimų. Toliau, kaip jau matėme JAV, Australijoje ir šiuo metu Taivane, šiuo metu pabaigoje Taivane buvo e, paskelbtas draudimas šalinti pelekų žvejybiniuose laivuose. Ir per tą trumpą laiką, kuris man dar liko, norėčiau pasakyti, kad e, tai, jog penkiais turi būti 5 procentų e, neviršymas pelekų ir skardino svorio santykyje, jau dabar E, yra du kartus mažesnis negu kad yra leidžiama kitiems eksportuotojams kitose srityse. Tai yra dar viena spraga, kurią reikėtų ištaisyti. Taigi mano frakcija pripažįsta, kad tuo pat metu iškraunant e, skerdame su visais pelekais, e, padėtis bus pagerinta ir bus lengviau gyveninti šį reglamentą. Uh, natūraliai likę pelekai e, prie skerdenos palengvins e, laivų flotilėms e, sandėliuojančioms užšaldytus ryklius funkcionavimą. Ir, kaip jau komisijos poveikio vertinimo studijoje buvo pateiktas sprendimas, nereikėtų taikyti išimčių ir tie pelenkai turėtų likti prie ryklių kūnų. Ačiū. Dėkojame. Dabar dar yra du kalbėtojai mano sąraše. Pusantros minutės kiekvienam Krisas Deividas ir paskui Karlas Šliuteris. Ačiū pirmininkė. Aš remiau priemonės, kad būtų pažabota e, ryklių pelekų kaupimo istorija ir aš matau, kad e, veikla ir matau, kad komisija e, mums pritarė ir komisija pateikė keletą pasiūlymų ir dabar kolega rengia pranešimą turime labai keistą situaciją. E, reikia e, palikti denyje ir e, atplukdyti į sausumą ryklio visą skerdeną ir paskui paimti tik tai ryklio pelekus. Bet problema yra ta, kad tai padaryti labai sudėtinga. Visiška teisinga apskaita nėra vykdoma, o ryklių populiacijai ypač tam tikrų ryklių populiacija iškilo didelė grėsmė. Dabar jau atsirado tokia praktika, kai yra prastai registruojami rykliai ir mm, tarsi kažkas bando pasakyti, kad nėra rizikos ryklių išteklių išnykimui. Aš tiesą sakant labai abejoju dėl abiejų teiginių. Apie ką čia kalbame? Sakoma, kad sunku atskirti uh, pelekus nuo ryklio uh, nuo ryklio, jeigu ryklys yra užšaldytas. Todėl yra e, sakoma, kad e, ankstyvesnėme etape būtų nupjaunami e, perekai ir būtų šaldomi. Mes tokį pasiūlymą remtume. Toliau Karl Šliuter. E, Ačiū ponė pirmininkė, dėkui pranešėjų šį pasiūlymą ir tai išplečia turbūt apie tai, ką reiškia e, ES vėliava turintis laivas. Galiu pakartoti tai, ką sakė Krisas. Padaryti tai yra labai paprasta. Ir man e, netrodo nei kiek, pr, m, man atrodo labai problematiška ta. E, praktika, kad labai lietai augantis gyvūnas yra nužudomis, nužudomas tam, kad tik 5 procentai jo būtų panaudoti tam, ką kas, kai kas įvardina naudingų produktų. Aš manau, kad tai yra švaistimas e, e produkto. Ir dabar e, komisija teikia pasiūlymą, kad peleką reikėtų nupjauti, paskui sulenkti ir sušaldyti, bet ar E, komisijoje yra buvęs nors vienas teisininkas, kuris rastų formuluotės juridinį trūkumą. Jeigu toks trūkumas yra, mes turėtumėm jį dabar stengtis e, sutvarkyti. Komis. Ačiū labai konkretus klausimas komisijai ir suteiksiu komisijai tris minutės iš Digi Mar direktorato Kristas Tio Filo. Ačiū pirmininkė, turint omenyje, kad turiu kalbėti tris minutės, kalbėsiu kaip galima greičiau. E, kai kurie nariai jau išsakė tai, kam aš irgi pritariu. Pirmiausia, norėčiau e, labai aiškiai skirti ryklių pelekų nupjovimą ir apdirbimą Pelekų šalinimas yra pelekų nupjovimas atskiriant skerdeną. Jei jūs pašalinate peleką ir skerdeną, tai yra e, pelekų šalinimas jei skerdena yra išmetama. Jei pelekai, pelekai ir skerdena yra laikomi kartu, tai yra apdorojimas, e, jam taikomos tam tikros sąlygos. Ž pelekų šalinimas, kai yra išmetama skerdena, yra visiškai uždrausta e, praktika, tiesa, yra tam tikros išimtys. Iš E, arba nenustatyti atvejai, noriu pabrėžti, e, nes mes siekiame e, gebėti kontroliuoti ir nustatyti bet kokius pelekų šalinimo atvejus. Pabandysiu atsakyti atgalinę tvarką. Pirmiausia, nuo paskutinio klausimo. Ar komisija ima, išvelgia e, dabartinio pasiūlymo spragų? Aš nesu teisininkas, aišku, konsultavausi su e, teisininkais. Ir šiuo metu e, e, nei aš pats nenustačiau, nei man kas nors parodė, kad būtų kokiu nors e, spragų, nes pelekas yra, kol pelekas yra ant paties ryklio, tai negalima atskirti to peleko ar išmesti skerdenos. Man dar liko kiek laiko, todėl pabandysiu greitai atsakyti į dar e, keletą klausimų. Mes teikiame pasiūlymą, kuriame nėra absoliučiai jokių išmi, išimčių. E, visi rykliai turi būti iškraunami su nenupjautais pelekais. Tokiu būdu mes siekiame išspręsti e, problemą susijusią su sandėliavimu, saugumu, kokybės užtikrinimu ir taip toliau. Manome, kad šis techninis sprendimas ir kiti techniniai sprendimai padės um, atliepti įvairių sektorių uh, nuogastavimus ir uh, atsižvelgti ir į Portugalijos prašymą taryboje. Aš matau, kad mano laikas baigėsi, todėl baigsiu. Atleiskit, tačiau mūsų dar laukia vienas darbo atvarkės klausimas, pagal, kuris yra nemažiau svarbus. Noriu padėkoti, kad Jūs e, atsakėte į klausimus, pateikėte apibriežti, kas yra e, pelekų šalinimas. Ar ponas pranešėjas dar kartą norės žodžio dvi minutės? Išsiaiškinome svarbiausius e, klausimus ir aš tik tikiuosi sulaukti jūsų pakeitimų ir tikiuosi teigiamą balsavimą. Kovo 7 diena 12 val. yra pakeitimų pateikimo terminas. Balandžio 25-26 dieną balsuosime komitete, žuvininkystės komitete, atsakingame komitete bus balsuojama gegužės 30 dieną, o Liepos plenarinėme posėdėje bus balsuojama dėl šio pranešimo visame parlamente. Ačiū už trumpus, bet svarbius pasisakymus, nes ši tema yra labai svarbi. Mes privalome ją nagrinėti čia parlamente, kad ši praktika būtų pagaliau uždrausta, kad e, nustatytų taisyklių būtų protingai laikomasi. O dabar perėsime prie aštuntojo darbo atvarkės e, klausimo. Kijoto protokolo tikslų įgyvendinimo pažanga. Koordinatoriai dar spalio mėnesį nusprendė pasikviesti komisijos atstovą, su kuriuo būtų galima aptarti padarytą Kyoto protokolo tikslų įgyvendinimo pažangą. Natali Kristi kalbės komisijos vardu ir žodį suteiksiu komisijai. Labai ačiū. Dėkuoju Jums ir Jūsų komitetui, kad pakvietėte komisiją ir suteikėte galimybę pristatyti e, išvadas, pažangą įgyvendinant Kyoto protokolo tikslus. Mes esame atsakingi už E, šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimą. Ir Europos komisija pareiškė, kad jos valstybės narės ir ji pati įgyvendins atitinkamus įsipareigojimus kartu įgyvendinant šį protokolą. Taigi, atsižvelgiant į Kyoto protokolo reikalavimus, bus būtina nuolat stebėti ir vertinti šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimą. ES ir valstybių narių priemonės klimato kaitos politikos srityje turės būti nuolat ir laiku analizuojamos, todėl Europos komisija teikia veiksmingą bendradarbiavimą ir koordinavimą, siekiant padėti ES įgyvendinti ataskaitų teikimo prievolę, įgyvendinant Kyoto protokolą. To pasiekoje, pradėjus įgyvendinti Kyoto protokolą, komisija paskelbė savo kasmetinę pažangos ataskaitą siekiant Kyoto protokolo tikslų. Ir čia kalbu apie COM 2, 6 ir 1124, taip pat ir komisijos e, darbinis dokumentas pateikia išsamius duomenis ir skaičius apie esamą padėtį. Trumpai norėčiau pakalbėti apie ES įsipareigojimus. Pirmiausia, pagal UNFCC ir KP e, buvo paprašyta sumažinti šiltame efektą sukeliančias dujas 8 procentais iki 2012 metų palyginus su atskaitiniais metais ir valstybės narės Kartu su ES turės taip pat ir atskirus individualius rodiklius, kurie sviruoja nuo 6 iki 8 procentų. Kipras ir Malta kol kas neturi mažinimo įsipareigojimų pagal KP. Kitas ES įsipareigojimas yra apibrieštas Vidinėme lygyje būtent šis įsipareigojimas siekia sumažinti šiltame efektą sukeliančias dujas 20 procentų iki 2020 metų palyginus su 1990 metais. E, šiuo metu matome tokius skaičius. ES 27 jų valstybių sumažinta 15,5 procentais nuo 1990 iki 2010-ųjų, o 15 es valstybių narių sumažino 10,7 procentais palyginus su atskaitiniais metais. Jeigu analizuotume atskirus sektorius ir šiltame efektą sukeliančių dujų dalį ten, matytume ir ataskaita tai rodo, kad energijos tiekimas sudaro 31,6 procentus, energijos panaudojimas 22,2 procentus, transportas 90,7 procentus, pramonė 7,3 procentai, žemės ūkis 9,9 procentai, atlikos 3 procentai ir kita 0,2 procentai. Pažangos ataskaita taip pat aiškiai parodo ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į grafiką, kuris tiesiog yra labai akivaizdus kad e, toks scenarijus, jeigu nieko nedarytume, nuvestų prie nulatinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų didėjimo, o politika, kurios laikosi valstybės narės, 15 e, ES valstybių narių, e, jų lygis rodo, kad šiuo metu jos dar nepasiekė Kyoto protokolo tikslų. Taip pat pažangoje, pažangos ataskaitoje nurodyta, kad didėja šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimai 2010-aisiais, tačiau taip pat šioje ataskaitoje yra parodyta, kad taikant esamas priemonės mes galėtume sugrįžti prie mažinimo tendencijų, imdamiesi papildomų priemonių ir tokia mažinimo tendencija galėtų būti dar labiau sustiprinta. Praėjusiu metu, lapkričio 7 dieną, komisija patvirtino savo kasmetinę ataskaitą ir jos pagrindinė teikiama žinia yra tokia, kad ES eina tinkamu keliu, siekdama Kyoto protokolo tikslų, mažinant šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Tai sudaro 2,2 procentų emisijų padidėjimą 2010-aisiais. Ir šis 2 procentų padidėjimas e, e, yra po 2009 metais sekusio 7 procentų sumažėjimo, kuris pasireiškia dėl ekonomikos nuosmulkio. Ekonominė veikla tradiciškai buvo pagrindinis veiksnys didinantis išmetalus, tačiau ėmusis tinkamos politikos Europos komisijai, Europos Sąjungai pavyko atkurti BVP augimą, sumažinti emisijas 15,5 procentų nuo 1990 iki 2010 metų, o ekonomika augo apitiksliai 4 procentais. E, dabartinė prognozija, e, kalbant apie šiltame efektą sukeliančias dujas, rodo, kad e, jos sudarys 8 procentus palyginus su 90 metais ir Kyoto protokolo tikslai bus įgyvendinti su kaupu. Jau dabar yra įgyvendinamos įvairios priemonės ir tikimasi, kad tai sudarys 10 procentų emisijų sumažėjimą palyginus su atskaitiniais lygiais. Kalbant apie emisijų kreditus e, iš trečiųjų šalių, e, tai dar labiau prisidės prie tolesnio mažinimo. Taip pat 10 iš 12 valstybių narių e, kurios įstojo į sąjungą po 2004 metų, turi įsipareigojimus pagal Kyoto protokolą ir tinkamai vykdo savo šiltam efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus. Taigi, praktiškai e, ši ataskaita patikimai rodo, kad Europos komisija įgyvendins Kyoto protokolo tikslus 8 e, procentais ir 15 ES valstybių narių išmetalai sudaro 10,7 procentus mažiau atskaitinių lygių. Be to, valstybių narių prognozijas rodo, kad emisijos sudarys 10,5 procentais mažiau palyginus su atskaitiniais lygiais. Ir, kaip žinote, įsipareigojimų laikotarpis tęsis iki 2012 metų. Prognozijas rodo, kad bendras sumažinimas gali siekti netgi 13,4 procentų, jeigu visos priemonės, tokios kaip e, kioto mechanizmų panaudojimas vyriausybėse, bus įgyvendinamos. Kalbant apie naštos pasidalymo įsipareigojimus, galime įvertinti, kad ES 15 valstybių narių eina tinkama linkme ir tik 3 valstybės narės, būtent Austrija, Italija ir Luksemburgas, galės susidurti su sunkumais, pasiekdama savo tikslus, tačiau tai nesumenkins bendro 15 ES valstybių narių gebėjimo pasiekti numatytus tikslus. Ir šešios valstybės narės - Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Švedija ir Junktinė karalystė eina tinkama kryptimi, mažindama šildomą efektą sukeliančias dujas savo valstybėse narėse, atsižvelgiant į Kyoto mechanizmo lankstumą, nepanaudotų apivartinių taršos leidimų pajėgumai. Čia įrodo, e, kad tik tai trys valstybės narės galbūt susidurs su sunkumais siekdamos savo tikslų, tarp jų Vokietija ir Luksemburgas, tačiau tai taip pat nesumenkins ES 15 valstybių narių gebėjimų įgyvendinti Kyoto tikslus. Taip pat reikėtų pažymėti čia, kad, kaip jau sakiau anksčiau, daugumoje 12 valstybių narių, kurios įstojo į ES 2004 metais, tendencijos rodo, kad e, e, šiltame efektą sukeliančių dujų procentas šiek tiek padidėjo, tačiau nebus įmanoma pasiekti Kyoto protokolo tikslų tik su esamomis priemonėmis. Slovenija naudojasi Kyoto protokolo lankstumo mechanizmu, Kipras ir Malta neturi mažinimo įsipareigojimų pagal Kyoto protokolą, kaip jau sakiau anksčiau. Savo pasisakymo pradžioje sakiau, kad ES įsipareigojo iki 2020 metų e, mažinti išmetimus e, savo viduje, siekdama Kyoto protokolo tikslų įgyvendinimo. gyventinimo ir tokie įsipareigojimai siekia sumažinti dujas 20 procentų iki 2020 metų, palyginus su 90 metais. Ir tai yra įtvirtinta Euro, strategijoje Europa 2020, siekiant įtraukios strategijos iki 2010 metų ir emisijų mažinimo tikslas yra vienas iš pačių svarbiausių tikslų pagal strategiją. Taigi, palyginti su 1990 metais, matysime, kad e, sumažinimas sieks 14 procentų, tai sudaro 21 procentą ES apivartinių taršos leidimų sektoriuje ir tai sudaro minus 5 procentus e, kita, kitose sektoriuose. Kalbant apie tą vidinį įsipareigojimą, ataskaita rodo e, tam tikrus atotrukius dar liekančius iki pasiektinų tikslų ir daroma išvada, kad 11 valstybių narių tikimasi įgyvendinti savo įsipareigojimus, jos jau turi atitinkamas priemonės, tam septynios valstybės narės įgyvendins tikslus, jei imsis papildomų priemonių ir tikslų. O likusios devynios valstybės narės dar turi sukurti papildomas priemonės tam, kad pasiektų savo tikslus. Taigi, praktiškai, žvelgiant į e, tikslus numatytus 20 e, metams, dar reikia dėti papildomas pastangas, ypač transporto, pastatų, žemės ūkio ir atliekų srityse. Ir ES privalo visiškai gyvendinti suplanuotas priemonės tam, kad pasiektų 2020 metų numatytų teršalų mažinimo tikslų tam, kad per ilgalaikį laikotarpį galėtų pasiekti mažai anglės dvideginio išmetančią ekonomiką. Ir, kaip jau sakiau, ši pažanga rodo, pažangos ataskaita rodo, kad 2,2 e, procentų padidėjimą galima paaiškinti tuo, kad iš dalies daugelį valstybių atsikūrė ekonomikos augimas ir taip pat e, žiema buvo šiek tiek šaltesnė negu kad įprastai, dėl to padidėjo šildymas. Tačiau tuo pat metu įdomu pastebėti tai, kad, e, kalbant iš teigiamų pozicijų, šiek tiek sumažėjo anglės naudojimas, padidėjo atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, taigi struktūriniai pokyčiai jau daro teigiamą poveikį. Antras svarbus pastebėjimas, kurį rodo ši ataskaita, yra tai, kad vis dar matome tai, jog per šį nuosmukio laikotarpį yra atsiejama, atsiejamos emisijos nuo BVP, emisijos sumažėjo 7 procentais, 20 Europos Sąjungos, tai yra e, pagal strategiją numatytos strategija Europo 2020. Ir tai, ko galime pasimokyti iš to, yra tai, jog reikėtų teisti savo pastangas tam, kad ES ekonomika būtų mažai nuo anglės priklausanti ekonomika. Tai yra kelias pirmin, mums būtina priimti naujas technologinės inovacijas, kurti naujas darbo vietas, uh, toliau vis mažinant e, anglės dvideginį sukeliančių dujų išmetimus, tam, kad galėtume gyvendinti savo klimato kaitos tikslus numatytus iki 2020 metų ir taip pat ilgalaikius tikslus. Dėkoju išdėmesi. Labai ačiū, pana Kasti, už išsamų pristatymą, kaip sekasi pasiekti Kyoto protokolo tikslų ES ir 15 ES valstybių narių. Pirmiausia, Martinas Kelenen, o tada Yv Kuše. Pirmiausia, žodis Martinai. Thank you, Chairman. Um, a couple of uh, observations on the Commission. Ačiū. Aš turiu keletą pastabų apie komisijos ataskaitą. Bendrai e, mes e, remiame idėjas, tačiau manom, kad turėtų būti uh, E, vadovaujamasi realizmu, o ne e, vizijomis siekiant Europą 2020 strategijos, nes kitaip mes galim, nes dabar iškilo rizika, kad mes pasiskesime popieriuose ir prarasime realybės jausmą. Ataskaita parodė, kad e, keltas valstybių narių jau dabar susiduria su sunkumais išlaikydamos pradinį sieki, pradinį tikslą sumažinti emisijų lygius Ir dabar akivaizdu, kad kuriuose valstybėse narėse atsirado skubos poreikis. E, suprantame, kad e, komisija daugiau nėra linkusi prisimti vienašališkų įsipareigojimų ES pramonės sąskaita. Akivaizdu, kad kitos industrializuotos valstybės už ES ribų turėtų apsimti atitinkamus įsipareigojimus. Ir žinoma, be abejonės mes turėtume galvoti ir apie tam tikrus įsipareigojimus iš besivysančių ir naujai atsirandančių ekonominių galybių. Ateityje pagrindiniai iššūkiai bus susiję su tvarių gamtinių išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu. ES konkurencingumas gali būti užtikrintas didėjančių energijos taupimu, tačiau nacionaliniu lygiu mūsų valstybės turėtų stengtis pritaikyti taupimo tikslus vietos sąlygoms, be abejo, nes stengiantis išlaikyti pagrindinių tikslų. Ir aš pabaigai norėčiau pateikti klausimą komisijai, kuris man jau kurį laiką uh, galvoje sukasi. Ar yra padaryta kokių skaičiavimų? Aš uh, klausiu komisijos, bet gal kas kitas yra tą padaręs. Ar jau realiai sumažėjo emisijos, už kurias ES yra atsakinga, prieš pastatant tai, kas, tai tam, ką mes tiesiogiai pagaminame. E, ar e, įgyvenant įvairiausias mūsų politikas jau sumažėjo emisijos, ar realybė e, atspindi tai, ką mes nusprendžiame ir ne tik ES, bet ir kitose pasaulio dalyse. Ačiū. Į kušį. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, aš e, e, būčiau norėjęs pratesti e, kolegos pasisakymą ir pateikti dabar norėčiau tris klausimus komisijai. Pirmiausia, komisijos pranešime yra pateikti tokie baziniai skaičiavimai. Ką būtų reikėję padaryti, kad būtų užkirstas kelias įmonių iškelimui iš Europos Sąjungos. Ir tai reiškia tarsi tam tikrą Europos deindustrializavimą. Nes tai, iš es, tai turbūt iš esmės irgi yra susiję su emisijų sumažėjimu, bet taigi turi padarinių ir darbo lygiui, užimtumo lygiui Europos Sąjungoje. Uh, E, šie e, pramonininkų e, veiksmai, iškeliant gamybą iš ES, turėjo rimtų padarinių nuo 2010 metų, jų tą matome. Ar nereikėtų dabar skaičiuoti žalių, pilku, atsiprašau, pilkosios energijos, pilkųjų emisijų, kaip ES emisijų dalies. Nes turiu galvoje tas emisijas, kurios E, mūsų gamintojų yra sukeliamas kitose pasaulio dalise, turiu galvoje, e, tos gamintojus, kurie išsikėlė už ES ribų. Ir be to dar turime transportą, būstą ir panašiai. E, turiu galvoje ir galėčiau pasakyti, kad turėtume atsižvelgti į tas emisijas, kurias mūsų uh, E, gamintojai sukelia už ES ribų. Kitas - emisijų priekybos sistema. Tai buvo Kyoto mechanizmas, lankstumo mechanizmas. Ar nėra e, tokių dalykų kaip korupcija šiuo atveju, aš drįšiau taip įvardinti, nes e, matėme šiltnamio efektą sukeliančių dujų atveju tam tikrų e, incidentų. E, Europos komisija kalba apie e, bendravimą su mokslininkų bendruomenė. Jau prieš 20 metų buvo pateiktos tokios ataskaitos ir kas penkerius metus jos yra atnaujinamas. Kiek žinau, nauja mokslininko ataskaita bus pateikta 2014 metais. Ir kalbėdami apie išmetamasias dujas ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, mes uh, turbūt nesusilaukėme e, reikalingos reakcijos. Ir e, iš mokslininkų pusės, ar yra atsižvelgiama į naujus e, mokslinius e, poslinkius. Ir ar yra tam tikrų e, ribų peržengimo užfiksuota, neatsižvelgiant į netikėtas emisijas, kurios, pavyzdžiui, gali atsirasti dėl tripsančio ledo. Ačiū, noriu sureaguoti į du pasisakymus ar du klausimus. E, Kalbėjome apie e, anglies nuotėkį, kalbėdami apie e, šį paketą. Ar turėtų būti 20 procentų tikslas, ar 30 procentų tikslas, tai viskas e, priklauso nuo valios. Dažnai ketinimai yra dideli, tačiau, kai juos pradedama įgyvendinti, tada vis dėlto įmonės yra iškeliamos. E, Ar jūs turite kokios nors medžiagos, kuri um, atspindėtų, kaip keičiasi situacija dėl ekonominės krizės, ar yra tam tikrų tendencijų, kad pavyzdžiui pasaulio investuotojai nebeinvestuoja į ES, o investuoja į kitas e, pasaulio um, šalis dėl ES taikomų griežtų e, klimato teisės aktų. Nes iš ties pasauliui dažnai yra visiškai nesvarbu, kur didžiausias išlakų kiekis yra išmetamas, ar ES ar kitur. Viskas priklauso nuo ekonominio augimo, e, su juo susiję, susiję josios investicijos. Ačiū. Aš e, manau, kad kai kurios klausimus galime e, sujungti dėl ataskaitų teikimo, remdamiesi ataskaitomis ir e, esama dinamika, atsižvelgiant į uh, ekonominę situaciją. Mes, aišku, galime prarasti savo konkurenciją e, tiek pramonės sektorijoje, tiek bendrai versle. Lauštinėse skliausiuose galima būti pasakyti, kad vyksta tam tikro masto Decentralizacija Europoje, tai yra įmonės perkeliamos e, už ES ribų ir e, Kyoto protokolo reikalavimų laikymasis turi ir tą šalutinį poveikį. Mes e, reikalaujame, kad valstybės narės teiktų mums e, statistinę informaciją, o nuo jos priklauso ir politiniai sprendimai. Komisija praėjusiais metais e, kovo 9 dieną patvirtino e, savo 2020 metų kelio gairių planą, E, kuriame buvo nuspręsta imtis globalių veiksmų. Jeigu imsimės globalaus tikslo, tai 2050 metais mums pavyks sumažinti klimato šiltėjimą dviemis laipsniais. E, tačiau mūsų galimybės yra ribotos, tai yra 14 procentų visų pasaulio išlakų yra um, daroma Europos Sąjungoje. Taigi, e, statistiškai vertinant, e, mūsų ataskaita apima prognozes, kas vyks Europos Sąjungoje. E, sunku apimti visą pasaulio dinamiką, įmonių tendencijas. Tačiau Tai aišku, reikėtų taip pat vertinti, nes įmonės perkeliamos aišku dėl um, CO2 mažinimo tikslų. Komisija aiškiai pabrėžia, kad nėra vienos vienintelės galimybės pasiekti mūsų blogalių tikslų, tai yra 2050 metais sumažinti E, klimato temperatūrą, reikalingas globalus atsakas. Ir tai yra tai, ką aš šiandien galiu atsakyti į šį klausimą. Antrasis klausimas. Dėl gamybos. Vėlgi, kontekstas yra tas pats. Mūsų požiūris yra orientuotas į gamybą. Ir mes dabar uh, svarstome, ar nereikėtų pereiti prie vartotojų požiūrio, tačiau e, šis požiūris būtų daug sudėtingesnis, nes komisija susiduria su problemomis, prasdama šį klausimą ir visus kitus susijusius klausimus, e, kurie lydėtų, jei būtų pasirinktas vartotojo požiūrio principas. Mes jau dabar susidurėme su tam tikrais e, sunkumais e, įgyvendindami savo tikslus, e, pavyzdžiui, pasirinkta tiekimo grandinės tyrimo ataskaita ir siekiama skatinti vartojimą. Kaip jau minėjau, komisija svarsto įvairias galimybės, tačiau konkrečių veiksmų pateikti dar negali, taigi mūsų mm, nuogastavimo šioje srityje mes taip pat turime. Jūs kalbėjote apie 14. JACK ataskaitą. E, ši ataskaita yra paremta moksliniais tyrimais. Tai yra bendrųjų reikalų tarybos ataskaita. Mes atsižvelgėme į visus surinktus duomenis ir retoriškai galima paklausti, koks yra išlakų mažinimo tikslų poveikis. Galime pasitelkti linijinį požiūrį, tačiau mūsų požiūris yra šiuo atveju pragmatinis. O kodėl ne linijinis? Todėl, kad iš mūsų grafikų matote kai kurias ir linijinės tendencijas Ir jei mes laikysimės tik linijinio požiūrio, tai e, negalėsime pasiekti tų tikslų, kuriuos pasiekime laikydamėsi pragmatinio e, požiūrio. Dar vienas aspektas yra korupcijos e, apraiškų naikinimas. Jūs tikriausiai žinote, kad komisija ėmėsi visų įmanomų priemonių siekdama užtikrinti skaidrumą, siekdama imtis visų prevencinių priemonių. Mes stengiamės kontroliuoti ir atlikti tinkamas kontrolės. Aš nesiečiau visos sistemos su šiais epizodais, e, tačiau pabrėšiu, kad komisija siekia galimo didžiausio efektyvumo ir skaidrumo ES apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos įgyvendinime. Ačiū poniai Kristi už išsamų atsakymą, išsamų pristatymą. Svarbu buvo aptarti ir šią temą. todėl kad svarstome ir kitą temą, tai yra anglės nuotėkio klausimą, ar bus pritarta ar nebus pritarta naujiems teisėkuros aktams priklausys nuo mūsų požiūrio. Ar mums pavyks e, neprarasti drąsos, nes baimė dažnai yra blogiausia patarėja, ar mums pavyks uh, pasistumėti į priekį, užtikrinant e, ekonomikos augimą, atsisakant išlakų reguliavimo. E, na, visa tai susiję ir su mūsų sprendimais, ir su e, analize, tyrimais. Posėdis baigiamas, noriu prašyti visų po piet 15 val. susirinkti, nevėluojant, atsineškite savo balsavimo korteles, todėl kad vyks balsavimas. Malonios pietų pertraukos.